Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėsime posėdį. Prašyčiau atsisėsti savo vietas. Na, pirmasis darbo atvarkės punktas yra e, vadovo tarybos ir komisijos pareikškimai dėl vadovo tarybos išvadų. Na, paprastai dabar turėčiau suteikti žodį ponui Van Rompoj, tačiau kadangi jo dar nėra, tek šiek tiek palūkėti.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 Na, aš aišku, jums ir aš irgi galėčiau kažką pasakyti apie vadovo tarybos išvadas, bet čia būtų mano išvadas. Tenka tiesiog palūkėti, kol ateis ponas Van Rampojus. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. So, mm. Kągi, posėdį jau pradėjome ir jūs, ponia pirmininkė, dabar jau galite pasisakyti, žodis yra suteikiamas jums. Ponas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Europos vadovų tarybos susitikimas kovo 1 ir 2 dieną buvo pozityvus, jo neužtemdė tiesioginė krizė. Tačiau negalima atsipalaiduoti, nes suvokėme, kokie didžiuliai ekonominiai iššūkiai mūsų laukia. E, reikia sutelkti pastangas keliais frontais, nes tai yra būtina. Vienas iš tokių frontų yra fiskalinis konsolidavimas, kitas augimas ir užimtumo darbo tvarkė. Kai kas sako, kad tie du dalykai prieštarauja vienas kitam. Mes turime užtikrinti, kad taip nebūtų. Nuo ketvirtojo praeito amžiaus dešimtmečio e, pagrindinis atsakas į ekonomikos nuosmukį buvo fiskalinės paskalos, paskatos e, buvo specialiai e, investuojama, vyriausybės tą darydavo, kad paskatintų paklausą. Ir 2008 metais e, buvo sustarta dėl tokio fiskalinio stimulo ir jisai e, trumpalaikiu laikotarpiu buvo naudingas. Tačiau šios priemonės galimybės yra ribotos, nes daugelį valstybių narių yra per nedidelis įsiskolinimas. Taigi sprendimas tapo problema. Yra daug e, priežasčių, dėl kurių atsirado skolos problema. Daugeliu atveju e, tai yra ne todėl, kad buvo nepaprastai daug išleidžiama valstybės lėšų. Kai kuriais atvejais skola susidarė todėl, kad e, didelis bankų sektorius, kuris buvo nepakankamai prižiūrimas, žlugo ir mokesčių mokėtojų pinigais turėjo būti gelbiamas. Kai kuriais kitais atvejais e, dirbtinas ekonomikos augimas ilgai slėpė fiskalinio deficito mastą. Ir, e, E, e, sprogus burbului atsirado išiškėjo fiskalinis disbalansas. E, kai kuriuose valstybėse skolos lygis jau yra didesnis, daug didesnis negu 60 procentų BVP, dėl kurio susitarė, buvo susitarta. Valstybės narės asimetriškai taikė Keinzo principus. Tai yra deficitas per ekonomikos sulėtėjimo laiką nebuvo paskui sumažintas ekonomikos klėstėjimo laikais. Taigi mes e, priėmėme labai svarbius sprendimus Europos vadovų taryboje. Tai jie neužkirs e, kontraciklinį deficitą. E, mes turime pirmiausiai spręsti struktūrinio deficito problemą ir turime užtikrinti, kad e, priemonės nebus finansuojamos per nelik daug e, skolinantis. Europos vadovų taryba pastebėjo, kad visos valstybės narės turėtų ir toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal stabilumo ir augimo paktą ir šešių priemonių paketas sustiprina tos įsipareigojimus. Tuo pačiu metu daugiausia dėmesio reikia skirti konsolidavimui ir trumpalaikėje perspektyvoje tai turi žengti koja kojon su pastangomis užtikrinti augimą ir pagerinti užimtumo situaciją. Kaip tą padaryti, galvojo Europos vadovų taryba, aptardama Europos semestrą ir, kaip jau anksčiau esu jums sakęs, e, sausio mėnesio taryba. Mes žiūrėjome į šį klausimą daugelio aspektų. Reikia užtikrinti, kad tuo pačiu metu, kai mes bandome sukontroliuoti biudžetą, tai ir, ir toliau investuosime į ateitį, švietimą, į mokslinius tyrimus ir plėtrą, inovacijas. Reikia skatinti investicijas. Mes turime įsigilinti į išlaidas. Turime padėti kur kas aktyviau bedarbiams. Turime įsigilinti į pajamų aspektą. Reikia kovoti su mokesčių vengimu ir mokesčių sukčiavimu. Reikia kaip galima geriau pasinaudoti bendrąją rinką, ypač paslaugų ir skaitmenimis rinkomis. Apie tai kalba ir dviejų kolegų laiškas. Reikia sumažinti mokesčių naštą darbui, ypač žmonėms, kurie e, gauna žemas pajamas. Reikia taip pat atverti kitus sektorius, kuriems kol kas taikomos išimtis, tokios kaip profesinės paslaugos ir mažmeninė prekyba. Reikia gerinti verslo aplinką, reikia mažinti biurokratiją ir siekti e, pasirinkti kaip galima geriau, kad užtikrintume e, augimą ir darbo vietų kūrimą, e, stiprindami tavo biudžetus. Ir Tie visi veiksmai bus stebimi mūsų institucijų, kaip žinia, e, mūsų, met, mūsų metinės politikos e, koordinavimo priemonė yra semestras. Ir taip pat e, komisija paskelbs metinės augimo apžvalgas. Tai bus padaryta per Birželio vadovų tarybą mes suprantame, kad fiskalinis konsolidavimas gali paveikti paklausą, tačiau galbūt mums pavyks išvengti e, kredito sumažėjimo apskritai. Bankai turėtų pasinaudoti likvidumo paramą, kurią suteikia Europos centrinės bankas. Ir sikime, tikimės, kad tie ištekliai bus perduoti, bent jau jų dalis, namų ūkiams ir verslui. Veiksmai, kurių ėmėsi vyriausybės ir ECB skirti ir valstybės skolos situacijai e, suderinti tose valstybėse, kurios išgyvena ypatingus sunkumus. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės neatsipalaiduotų ir toliau laikytųsi savo įsipareigojimų pagal stabilumo ir augimo paktą ir e, naująją fiskalinę sutartį. Be pinigų politikos e, bendroji politika e, kuri yra skirta atstatyti pasitikėjimui į eurozoną. Ir mes tikimės, kad jeigu imsimės teisingų e, veiksmų, tai labiau pasitikės mumis rinkos piliečiai ir vėl galėsime užtikrinti darbo vietų kūrimą. Mes turime siekti, kad mūsų strategija veiktų. Mes savo krizėje pasiekėme lūžio tašką. Ir Žinome, kokios problemos dar mūsų laukia. Mums reikia trumpalaikės ir ilgesnės trukmės augimo strategijos. E, pastaroji atsispindi ES strategijoje Europa 2020. Dabar yra šie dalykai stebimi semestro pagalba. Taip pat mums reikia konkrečios žimtumo politikos, ypač jaunimui. Net jeigu ir valstybės narės už viską yra labiau atsakingos, ES gali suteikti gairias, kaip kad padaryta Europos vadovų tarybos išvadų 10 ir 11 12 punkte. Mes e, laukiame, kol komisija paskelbs užimtumo priemonių paketą, kad galėtume toliau dirbti pagal tas gairias. Taip pat kalbėjome apie padėtį Graikijoje. Džiaugiamės pažangą, kuri pasiekta pagal e, naujoje, dėl naujosios Graikijos programos. E, mūsų tikslas yra užtikrinti tvirtą pagrindą Graikijai. Eurozonos lyderiai remia Graikijos veiksmus. Ir aš norėčiau pabrėžti tiems, kurie sako, kad ES primeta e, taupimo priemonės Graikijai, kad iš tikrųjų Eurozonos valstybės ir Tarptautinis valiutos fondas dar papildomai 130 milijardų eurų skirs Graikijai papildomai prie pirmojo 110 milijardų eurų paketo, kaip e, ilgalaikės paskolas už mažas palūkanų normas Graikijai. Ir tai re, taip pat buvo padėta susitarti Graikijai dėl 70 procentų skolos privatiems bankams nurašymo. Bendroji pagalba Graikijai sudaro daugiau kaip 100 procentų jos BVP. Be to, nors Graikijos situacija ir sudėtinga, ji būtų kur kas prastesnė. Bet mes taip pat turime užsitikrinti ir stiprią augimo darbo tvarkę Graikijai. Reikia sutelkti Europos lėšas, užsienio investicijas ir maksimizuoti augimo potencialą Graikijos ekonomikoje. Komisija taip pat buvo paprašyta sustiprinti techninę pagalbą, kad Graikija galėtų tą padaryti. Eurozonos e, lyderiai taip pat patvirtino savo įsipareigojimą peržiūrėti, ar Europos finansinio stabilumo mechanizmo, Europos stabilumo priemonės e, viršutinės apsauginės ribos yra pakankamai geros. Tai bus padaryta iki mėnesio pabaigos ir pristatyta Eurogrupiai. E, vadovų taryboje taip pat aptarėme ir keletą kitų klausimų. Dėl Serbijos e, sutikome, kad reikia jai suteikti ES kandidatės statusą. Tai yra labai didelis pasiekimas ir Jis atsirado dėl to, kad matėme, jog e, Priština ir Belgradas pasiekė labai daug pažangos palaikydami dialogą. Ir aš tikiuosi, kad šis sprendimas paskatins Serbiją imtis tolesnių pastangų, kad įvykdytų politinius ir ekonominius kriterijus ir taip pat, kad e, užtikrintų gerą regioninį bendradarbiavimą vakarų Balkanuose. Taip pat tikimės, kad ir toliau e, klaustysis palankiai santykiai tarp Belgrado ir Prištinos. E, dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno zonos paprašėme e, bendrų reikalų ir vidaus reikalų, teisingumo ir vidaus reikalų tarybos e, rugsėjo mėnesį patvirtinti atitinkamą sprendimą. O dėl Sirijos matome, kokia susidariusi baisi situacija šioje šalyje ir mes pažymėjome tris aspektus. Dėl humanitarinių dalykų mes raginame iškart nutraukti smurtą prieš e, piliečius, eilinius, nutraukti žmogaus teisų pažeidinėjimą ir taip pat e, aiškiai pasakėme, kad atsakingi už nusikaltimus bus patraukti atsakomybę. Mes taip pat, e, taip pat e, paraginome užtikrinti galimybę humanitarnės pagalbos organizacijoms vykti į Sirija. Politiniu aspektu mes patvirtume ES įsipareigojimus e, stiprinti e, spaudimą Sirijos režimui ir paraginome tarybą parengti tolesnės e, griežtančias priemonės. Paraginome prezidentą Asadą atsistatydinti. Kai tik prasidės demokratinė perėjimo procesas, mes būsime pasirengę pasiūlyti pagalbą. Dėl diplomatinio aspekto paremėme Arabų lygos e, pastangas, taip pat Kofi Anano iniciatyvą ir Pasveikinome Sirijos žmonių draugų grupės įkūrimą. Taip pat e, paraginome Junktinių tautų saugumo tarybos, ypač Rusijos ir Kinijos e, atstovus dirbti kartu, kad būtų nutrauktas smurtas. Aišku, mes negalime ryštingai veikti, neturėdami jungtinių tautų mandato. Toks požiūris buvo, sulaukė vieningo pritarimo. Aš noriu priminti Jums, kad matome, jog mūsų bendra užsienio politika yra kur kas tvirtesnė, negu kad kai kas gali galvoti. Mes turime bendrą poziciją dėl Irano, Sirijos, Libijos, pietų kaiminystės ir panašiai. Kitais e, žodžiais galiu pasakyti, kad E, mes e, dėl e, problemiškiausių pasaulio regionų visos valstybės narės dirbame vieningai ir to negalima pamiršti. Galiausiai man buvo suteikta didelė garbė, kadangi 27 vyriausybių ir e, e, vyriausybių vadovai paprašė manęs vadovauti dar e, dviem su pusę metų Europos e, tarybai. E, ir 17 iš jų paprašė, kad aš taip pat pirmininkaučiau eurozono sustikimams. E, galvodamas apie ateitį, aš noriu pasakyti, kad mano e, didžiausias prioritetas bus ekonomika. Tai mums gyvybiškai būtina. Be stipraus ekonominio pagrindo negalėsime sukurti, e, užtikrinti savo socialinio modelio stabilumo. Aš dirbsiu ir toliau šiuo lemiamu metu Europai. Ačiū. Vielen Dank, Herr Dėkoju. Aš... Dėkoju pirmininkė Van Rompojo ir dabar komisijos vardu pasisakys komisijos pirmininkas ponas Barosas. Prašau. Dėkoju ponė pirmininkė, gerbiamas vadovų tarybos pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Na, aš jau pasveikinau pirmininką Van Ropo dėl jo skirimo į jo pareigas, tačiau taip pat norėčiau, kad ir parlamentas pritartų uh, tam, ką sakiau apie jo darbą per parastuosius 3-4 metus ir nes, nebejoju, kad ir su toliau dirbs toliau tam, kad ES būtų stipri ir tai atitiks mūsų Europos piliečių interesus, o taip pat ir Europos vidinį pasaulį vadovų tarybos pirmininkas jau nušvietė pagrindinius vadovų tarybos rezultatus, įskaitant ir tarptinius aspektus, bei padėtį Sirijoje, bei santykius su Iranu. O taip pat labai svarbus sprendimas suteikti Serbijai šalies kandidatės statusą. O aš savo ruoštų norėčiau atkreipti dėmesį tam tikrus dalykus, kurie rodo, kad Europos sąjungai pavyks žengti į stabilumo ir ekonominio augimo kelią. Pir Taip, mes dabar stabilizavome eurozoną, tačiau dar neišėjome iš krizės. Situacija lieka pažeidžiama, todėl turime užbaigti savo darbus, įskaitant ir uh, saugiklių sukūrimą. Ir tai yra mūsų atsakas ekonominės valdyseną, kaip jau anksčiau esu minėjęs parlamente. Tikiuosi, kad bus sutelkiama ne vien tik tais į trumpalaikį krizės valdymą, bet ir į ekonominį augimą. Tai yra protinga, įtraukų ir tvarų augimą. Tai yra pagrindinė prielaida ES ateities geroviai bei darbo vietų kūrimui. Tai išlieka pagrindinis strategijos Europo 2020 tikslas, o taip pat tai ir metodas slypintis už augimo ir stabilumo e, pakto, kuris buvo pristatytas parlamente praeitas spalį. Teikdama Dabar šis metodas susilaukė palaikomo tiek vadovo taryboje, tiek ir parlamente, nors, aišku, dar daug ką reikia nuveikti. E, tarybo, vadovo taryboje buvo padaryta pažanga, įtvirtinant pagrindinius elementus. Pirmiausia, siekiant starimo dėl to, kaip reaguoti į krizę Graikijoje, antra, finansinis stabilumas ir trečia, e, Europos 2020 e, darbo atvarkė, kurios tikslas yra kurti darbo vietas, pavyzdžiui, per tikslingas investicijas. Pradėkime nuo Graikijos. Tie patys žmonės teigia, kad Graikijai nepavyks susidoroti situaciją. Aš klausiu, kodėl? Kodėl Graikijai neturėtų pavykti e, įvykdyti reikalingų reformų, kurios užtikrintos konkurencingumą? Aš manau, kad Graikijai tai pavyks tai padaryti, tuo tiki Graikijos vyriausybė ir e, parlamentas. Sprendimas dėl PSA rodo, kad tai manoma padaryti. Ir dabar svarbiausia užtikrinti, kad antroji reforma pasitvirtinta ir mūsų užduotis yra palaikyti Graikijos valdžios institucijas ir žmonės. Būtent dėl šio tikslo komisijoje mes konkrečių žingsnių. Kartu su šiais kompetingais e, komisarais, e, bendravau e, su prezidentų pabadimas ir jo komanda dėl nedelsimų sprendimų. Kaip matėte iš mano rašto, mes nusprendėme susitelkti keletą esminių prioritetų, išskaitant e, jaunimo užimtumo didinimą, kuriant verslo palankesnę aplinką, taip pat užtikrinant kredito teikimus smulkiam ir tiem verslui, taip pat struktūros fondų e, lėšų panaudojimas ir atitinkamų kliučių šalimas. Aš manau, kad tai leis užtikrinti augimą e, ir komis, kompetinga komisarė šiuo metu lankosi Graikijoje ir su Graikijos vyriausybė kalba apie konkrečias priemonės vietoje. O vakar susitikus su, su e, Europos investicinių banko pirmininku Voyer ir mes kalbame apie tai, kaip investicijos galėtų padėti Graikijai. Taigi per ateinančias savaitės ketinu su, su vicepirmininku parengti komunikatą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Graikijoje, atsižvelginti tai, kas buvo padaryta, o taip pat nubrėžiant prioritetus skirtus ateičiai. Kaip e, nurodyta e, gairių plane dėl e, užimtumo ir darbo vietų kūrimo, tai darbo vietų kūrimas yra pagrindinis dalymas, nes be to nebus stabilumo, be stabilumo nebus pasitikėjimo, nebus ekonomikos augimo ir darbo vietų. Tai, kad buvo pasirašytas e, augimo ir stabilumo paktas, yra svarbus žingsnis. Galbūt tai nebuvo mūsų pas, preferencinis mechanizmas, tačiau e, tai, jog 25 valstybės narės 27 e, pasirašė šį paktą, tai yra politinis pareiškimas. Tai rodo, kad Europa nėra, e, euras nėra vien tik tai kelių šalių valiuta, tai yra ES valiuta. Ir tai reiškia, kad euras yra neatšaukiamas, jis ir turi būti stabilus ir tai teigiamis reagavo investuotojai tiek ES ir už jos ribų. Ir e, ekonominis stabilumas, valiutos stabilumas yra prielaida ekonomikos sąjungai. E, tai kartu su šešių priemonių paketu yra svarbus žingsnis ir labai svarbu, kad atitinkamos šio pakto nuostatos būtų suderintos su ES teisė kiek įmanoma greičiau. Ir pasirašė šešalis sutarė dėl to, kad šios susitarimo nuostatos būtų perkeltos Europinė teisė per penkerių metų laikotarpį, o komisija jau pasiūlė keisti dviejų priemonių paketą ir tokiu būdu fiskalinės priemonės būtų taikomas pagal bendrijos teisę. Tai reiškia, kad ir parlamentas turės nešti savo aktyvų dėlį į šį darbą. Aišku, šis susitarimas negali ir tikriausiai neprivalo apimti visų ekonominės sąlygos elementų ir svarbiausių tikslų, kaip pavyzdžiui, vidaus rinkos užbaigimo arba taip pat ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Taip, geriau šių tikslų siekti bendrijos lygių sutinkamai su egzistuojančiamis sutartimis, e, pasitelkus bendrijos metodą ir bendradarbiauti Europos institucijoms. Įgyvendinant ES užimtumo ir ekonomikos augimo tarybą, Tai yra dalykas, kuris buvo aptartas vadovų taryboje. Tai finansinis stabilumas yra svarbus dalykas, tačiau jo nepakanka. Kaip jau nesikį manėme, mums reikia ir finansinio stabilumo, ir ekonominio augimo. Tai yra dvi vieno medalio pusės. Na ir e, reikia gyventi vienu metu ir finansinio stabilumo, ir ekonomikos augimo priemonės. Tai reiškia, tikslingos investicijos, ekonominio auginimo skatinimas, o taip pat ir prekybos užsienio rinkomis skatinimas. Taigi vadovo taryboje labai aiškiai pasakiau, kad valstybės narės šioje srityje turi daryti daugiau tam, kad būtų užpildytos neįvykdymo spragos, tai yra tarp politi spragos tarp politinio vyl, politinės valios ir prie sprendimų primam vietoje. Aš manau, kad nepakanka kalbėti jūsų slipsius pastate apie šias strategijas. Ne, reikia įtraukti į strategijos įgyvenimą visus susijusius asmenis - partnerius, socialinius partnerius, nevyriausybės organizacijas ir pilietinę visuomenę. Socialinė įtrauktis yra ypatingai svarbus dalykas, nes susi, tai, susiklosto tokių situacijų, kai reikia skubiai imtis priemančių, turiu galvoje, skurta valstybėse narėse. Ir minėjau, kad struktūrinės reformos turi būti primtinas ne vien politiškai, bet ir socialiai mūsų uh, piliečiams. Socialinis aspektas yra labai svarbus dalykas ir todėl e, socialinėme viršūnių sutikime tai buvo svarbus elementas. Ir profsąjungos ir nacionalinių lygių turi būti įtrauktos į šios darbus. Ir tai rodo, kad mes esame pasirinkę tinkamą kelią, kai yra vienodai paskirstamas ir naštas, ir um, nauda. Komisija taip pat sažiningumo principų bandė pasiūlyti finansinių sandorių apmokestinimą. Na ir pastarosios trys vadovų tarybos akcentavo mokesčius kaip esminį komponentą siekiant atgaivinti ekonomiką. Ir tai matyt nieko nestebina. Pastarieji skaičiai rodo, kad trilijonas eurų prarandama kasmet ES dėl to, kad vengiama mokėti mokesčius. Palyginkime tai su tuo, kas reikalinga būtų, kad konsoliduotumėme nacionalinius biudžetus ir pamatytumėme, kad tos sumos pagalba išspręstumėme daug problemų. Taigi griežta, reikalinga griežta pozicija sprendžiant šią problemą ir Europos komisija siūlo konkrečių priemonių, kaip būtų galima kovoti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu. Tačiau kiekviena valstybė narė turi atlikti savo vaidmenį Europos Sąjungoje šiuo klausimu. Ir tikrai reikia kuo galima greičiau patvirtinti santopų direktyvą ir patvirtinti dėrybinius, dėrybinius įgaliojimus dėryboms su trečiosiomis šalimis. Kaip žinote, tai daroma tarybos lygmenių. Ir ne vien tik tarybos lygmenių, ir vėlgi tai atskleidžia, kiek yra spragų įgyvendinimo srityje. Tarybos lygmenių priimami sprendimai, tačiau valstybės narės tų sprendimų neįgyvendina. Gerbiami parlamentarai, aš teigiau, kad augimo programa yra strategija 2020 ir priemonė pasiekti šio tikslo yra daugiametė finansinė priemonė. ES biudžetas yra investicijų biudžetas. Ir aš tikiuosi, kad būtent vadovaujami šio mąstymo mes ir vesime vėlesnės dėrybas. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas būtent pritarė šiai pozicijai. Taip pat džiaugiuosi, kad komisijos pasiūlymas dėl projektinių obligacijų buvo palankiai priimtas, taip pat palankiai priimtas ir buvo pasiūlymas dėl plačiajuošio interneto, taip pat ir kiti veiksmai paspartinti iniciatyvas pagal metinio augimo apžvalgą, užbaigti kurti vieningą rinką, tai su, leistų sukurti darbo vietų ir paversti Europos ekonomiką konkurencingesnę laikui bėgant. Mūsų piliečiai nori, kad įgyvendome tam tikrus pokyčius ir nuo vadovų tarybos sausio mėnesį komisija ėmėsi veiksmų mažinant jaunimo nedarbą ir teikiant paramą smulkioms vidinėms įmonėms. Smulkios vidinės įmonės yra atsakas poreikiui sukurti daugiau darbo vietų Europoje. Komisijos komandos lankėsi aštuoniuose valstybėse narėse. Per tą laikotarpį kiekvienu atveju, artimai bendradabiaujant su nacionalinėmis administracijomis, buvo surasta būdų, kaip būtų galima pritraukti jaunimą į darbo rinką. Gerbiami parlamentarai, Pabaigai norėčiau dar kartą pabrėžti, kad dabar jau įveikėme nemenką kelią, stabilizuodami sąlygas tam, kad galėtumėme atlikti didžiulį mūsų dar laukiantį darbą. Mums reikia, nereikia dramų apie eurą ir panašiai, bet reikia sunkaus darbo, ryšto, imtis veiksmų, kad galėtumėme išsaugoti socialinę ekonomiką Europos Sąjungoje. Esant sudėtingoms sąlygoms, reikia tokios Europos, kuri užtikrintų ir stabilumą, ir augimą. Reikia ir atsakomybės, ir solidarumo. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė Barosai. Dabar apie frakcijos vardu pasisakys e, ponas Jozefas Tolis, penkis minutės, prašau. Pone pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti paskirus jūs vėl eiti šias pareigas. Linkiu drąsos, narsos per atinančius dviejus su pusę metų, nes jums reiks tikrai, mums reiks daug jūsų pasiūlymų, kuriant e, užimtumą ir augimą Europoje. Aš manau, kad iš krizės reikia pasimokyti štai ko. Pirmiausia, nacionalinių regionių finansų, viešųjų finansų sutvarkymas, taip pat 20 e, 25 valstybių susitarimas rodo, kad e, tie veiksmai turi būti žengiami ES mastu ir, aišku, tam reikės ir sažiningumo, ir drausmės. Tačiau nėra svarbiausia pasirašyti tekstą, svarbiausia jį pritaikyti ir įgyvendinti. Dėl to tikimės, kad valstybės narės ir komisija, e, sutarčių sergėtoja, imsis tų veiksmų. Kalbant apie stabilumo paktą, aišku, didžiausios valstybės narės pažydinėjo to pakto nuostatas. Ir aišku, dabar Džiaugiamės, kad yra biudžeto susitarimas, šešeto paketas ir dvejeto paketas, tai yra tos naudingos priemonės, tačiau norėčiau perspėti, reikia jas dar ir įgyvendinti. Antras dalykas, ko galime pasimokyti iš krizės, yra tai, kad reikia skirti daug dėmesio tvaraus augimui ir tvaraus augimo užtikrinimui ir kūrybingumui užtikrinti ES. Ir tą reikia daryti, bandant išbristi iš krizės. Sausio mėnesio tarybos išvadose tiesiog uh, buvo imtasi veiksmų, bet nebuvo tinkamo veiksmų koordinavimo. Reikia imtis įvairių iniciatyvų, jos turi būti kuo galima labiau efektyvesnės, jos turi būti integruotos į augimo ir užimtumo strategiją. Per daug valstybių narių ne, netaiko tinkamai e, atitinkamų taisyklių ir dėl to reikia tas valstybės narės sugražinti į tinkamą kelią. EPP siūlo imtis atitinkamų veiksmų savo viešame komunikate. Pirmiausia, reikia sukurti e, vieningą rinką. Švesime 20 vieningos rinkos jubiliejų ir vis dar matome, kad yra per daug problemų, kurios neleidžia tinkamai funkcionuoti šiai rinkai. Dėl to aš, mes reikalaujame ne tik, kad būtų užtikrinamas taisyklių taikymas ir gyvendinimas, bet taip pat reikia pasiūlyti teisėkuros paketą, kad būtų galima tinkamai sukurti e, ir užbaigti kurti vieningą rinką. Ir užtikrinti augimą, kas yra labai svarbu esant dabartiniams aplinkybėms. Paslaugų sektorius irgi yra labai svarbus vieningoje rinkoje. Labai svarbu, kad e, būtų numatytas tinkamas e, finansavimas atitinkamosios rytise. Na ir žinoma, mes visko atlikti tuo pačiu metu negalėsime. Dėl to aš prašau, kad Europos komisija imtųsi naujų teisėkros iniciatyvų svarbiausiose vieningos rinkos sektoriuose dar vienas darbų baras, EPP nuomonė, yra numatyti tinkamą augimo politikos finansavimą ir numatyti tinkamas investicijas. Europos, biudžet, Europos Sąjungos biudžete tinkamas finansavimas turi būti numatytas darbo vietų e, kūrimui ir augimui užtikrinti. Kalba eina apie tai, kad nereikia ieškoti papildomų išlaidų, tiesiog reikia turimomis, turimais ištekliais tinkamai orientuoti e, finansavimą. Na ir kiekvienas investuotas euras e, leis gauti 5 eurų investicinę gražą. Energetikos politika 2010 metais 4 milijardai eurų buvo investuota šioje srityje ir tai davė 20 milijardų eurų investicinę gražą. Būtent to e, mums reikia šiandieną mūsų piliečiams. Jiems labiausiai reikia darbo. Mūsų ekonomikai reikia augimo, kuris e, būtų tvarus. Fiskalinis paktas leis sutvarkyti viešuosius finansus ir aš e, sutinku su jumis ponė komisijos pirmininkė, reikia kovoti su vengimu mokėti mokesči, mokesčius, nes iš tiesų skaičiai rodo, kad e, prarandama daug lėšų. Kalbant apie vieningą rinką ir investicijų biudžetą, tomis priemonėmis turime užtikrinti tinkamą augimą. Ačiū. Dėkuoju, ponė Doli. Ir dabar socialistai socialistų ir demokratų vardu, ponas Svoboda, penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Van Rampojų dėl to, kad jis buvo vėl išrinktas į savo pareigas. Na, ir teks dar daug diskutuoti, daug darbo lieka. Antra, norėčiau pasveikinti vadovo tarybą dėl uh, sprendimo dėl Serbijos. Aš manau, kad tai geras sprendimas e, liečianti Serbiją, regioną ir ES. Tačiau dėje nebuvo primtas. Uh, geras sprendimas dėl Schengeno erdvės ir Rumunijos ir Bulgarijos, nes Bulgarai ir Rumunai nusipelnė įstoti Schengeno erdvį. Tikiuosi, kad tai ir bus padaryti. Šokiravo tai, kad po vadovo tarybos tai, ką sakė ponas prezidentas e, Sarkozy, sakė, kad reikia atšaukti Schengeno erdvį. Kolegos, Ar ką, mes vėl turime dabar keliauti su vizomis į, še, į Strasbūrą, ieškokime jau dabar vėl paso. Tikrai negalime tikėti, kad čia e, prezidentas Sarkozy rimtai kalbėjo tai siūlydamas. Nes ir net jeigu ir jo atstovės spaudai po to nurodė, kad e, e, socialistai Europos parlamente užkerta kelią Schengeno reformai, tai atsakysiu, kad ne, mes nenorime iškristi kelio reformas, mes norime, kad nebūtų atšauktas ta Schengeno erdvė. Ir aš manau, kad e, turint galvoje būsimus rinkimus Prancūzijoje, galvodamas apie savo e, išrinkimą, prezidentas Sarkozy vis dėlto turėtų susilaikyti nuo tokio pobūdžio, pobūdžio pareiškimo. Tai tik, būkime europiečiai, tai tiktų ir Sarkozy. Kolegos. Noriu perėti prie ekonominių klausimų. E, Vokietijos e, žiniasklaidai skaičiau štai ką. E, kaip norite išlaikyti pasiūlos ir paklausos sistemą, jeigu nesirūpinate tais žmonėmis, kurie galiausiai pirks, pirks produktus? Mes norime tokios sistemos, e, kuri būtų tokia stipri, kaip ir jo dalyvantis neturtingiausi žmonės. Taigi ne politikas, o Halib Belafonde, daininkas tai sakė. Tačiau dėje vis dar yra daug politikų Europoje, kurie e, nesirentuoja tai, kas pasakė. Gaila. Nes aš manau, kad Europoje būtent tai turime pakeisti, nes, e, nes kalba neina apie tai, kaip reikia paremti pačius silpniausius ES e, narius. Pavyzdžiui, Graikijoje ir e, Ispanijoje mes pasiekėme to, ko nenorėjome pasiekti. Tai yra mažiau žimtumo, mažiau pajamų, mažiau e, mokesinių įplaukių. Kolegos, labai svarbu yra štai kas. Tai yra tai, kad labai vėlai sureagavome į jaunimo nedarbą. Taip, ponė Vandropio, jūs tai ir vadovė taryba į tai sureagavo, tačiau nuo 2008 metų masiškai išaugo nedarbas tarp jaunimo. Ką mes turime pasakyti jaunuoliu, kuris neranda darbo? Tai skandalas, kad e, Europos jaunuoliai turi išvykti į Argentiną, į Braziliją, į Mongoliją ir ten susirasti darbo, o jaunimas pradedantis dirbti dirba už ypatingai menką um, atlyginimą, ba, jie turi uh, beveik badauti, jie gauna mažiau nei tūkstantį eurų. Ką mes turime pasakyti tiems jaunuoliams? Kaip mes turime įsitikinti, kad Europa yra geras dalykas? Todėl uh, maname, mūsų frakcija, kad mums reikia jaunuoliams suteikti. Uh, uh, profesinio rengimo ir įsidarbinimo garantijas. Jūs sakėte, kad pirmą turėtų tai pasirūpinti nacionalinės vyriausybės, o tik po to Europą, bet aš manau, kad Europa turi pasirūpinti jaunuoliais, užtikrinti jiems galimybę gauti išsilavinimą ir darbo vietą, nes tai yra Europos socialinio modelio sudėtinis elementas. Ir Europos centrinio banko e, pirmininkas galbūt panašų dalyką turėjo galvoje. Tačiau gal jis neteisingai buvo suprastas, netai buvo norėjo pasakyti, tačiau socialinis Europos modelis nėra miręs. Ne, mes jį turime reformuoti, bet Europos socialinis modelis yra mūsų tapatybės sudinė dalis ir ją ginsime. Na ir pabaigo, kolegos. Daug kas mano, kad gyventojai priešinasi reformoms. Tačiau priešinamasi reformoms tik todėl, kad e, piliečiai mato, kad politika nėra sąžininga. Pone e, Nesbarosas e, labai teisingai citavo to tyrimo rezultatus, kur, kurio metu buvo tyrimas mokesčių vengimas. Tai jeigu žmonės nenori mokėti mokesčių, tai turime keisti, turime keisti jūsų mąstyseną. Puiku, ponia Baroso, paranormbo, kad jau buvo žengti tinkami žingsniai, tinkama linkme, to, tačiau to nepakanka. Tačiau jeigu žmonės pamatys, kad mes ateityje kursime socialinį požiūrį teisingesnę e, politiką, tai jie ir palaikys reformą. Tačiau negaliu sutikti, kad tam reikėtų paukoti mūsų Europos socialinį modelį, kurio taip bičiu skaičiuojamės. Ir mes, Europos socialistai ir demokratai, visomis išgalėmis ginsime šį Europos e, socialinį modelį. Ačiū. E, Pone Svobodė. E, kolega Odį, noriu užduoti Jums klausimą, prašau. Svoboda, avez... Pone Svoboda, Jūs projekte savo pasą ir pasakėte pono Sarkozy Minėjote pono Sarkozy pavardę. Ar jūs žinote, kad Nikolas Sarkozy visuomet gynė Šengeno zoną? Ar jūs žinote, kad Nikolas Sarkozy nenori sunaikinti eurozonos, bet nori sustiprinti, e, atsiprašau, Šengeno zoną? Ar jūs žinote, kaip tarp Graikijos ir Turkijos veikia siena? Ar jūs žinote, kad iš tiesų mes negalime užtikrinti laisvės be saugumo. Aš turiu Jums klausimą, ponė Svoboda. Atsakykite taip ar ne. Ar Jūs manote, kad Šengeno zona yra tinkamai tvarkoma ir valdoma? Pirmiausia, kolega. Na, kai aš mojuoju pasu, visuomet galvoju apie Sarkozy ypač apie tai galvosiu, kai jūs išeis į, į pensiją ir nebeusims politiką. Taip, šiandienas e, ir saugumas yra e, e, vienas dalykas, tačiau, na, tačiau nežinau, kodėl tarybo, čia turiu galvoje, kad ir Prancūzija nėra be kalties, kodėl taryba nesutinka, kad Bulgarija ir, ir Rumunija įsijungtų į Šengino erdvę. Nes būtent Šengino erdvėje būtent Šengeno priemonė dėka ir buvo užtikrintas saugumas. Kodėl nenorite, kad ir šios šalis įstotų iš šalis? Ir tai, kad ponas Sarkozy dabar nori atsakyti Šengeną, tai, tai yra smerktina. Šengenas yra didelis pasiekimas ir tai rodo, jog mes europiečiai sugebame e, laisvai keliauti per si be sienų, nereikia rodyti savo pasų. Taigi, e, aš ir Fransolaudin ir prancūzijos socialistai esame už saugumą ir už laisvę. Kągi dabar liberalai ir e, demokratų vardu ponas Verhofštatas. E, iš tikrųjų nenoriu kištis į tai, ką sako ponas Odi, bet e, prezidentas Sarkozy kalbėjo apie E, tai, kad reikia kelti klausimą dėl halal, dėl kitų dalykų. Dėl šiandieno aš galvoju, kas iš tikrųjų yra kraštutinės dešinės e, kandidatas, ar tik ne Sarkozy, aš pats keliu šį klausimą. Mes niekada nesame to girdėję ne vienoj valstybei, kaip kad dabar. E, Prancūzijos Respublikos prezidentas kalba tokią kalbą, tai štai kokia šiandien yra problema. Štai kokia problema. Dabar grįžtų prie diskusijos, kuri e, vyko prieš pasisakant ponui Odijai. Pirmiausia, noriu pasveikinti e, pirmininkę Van Rompojau. E, E, Europos vadovų taryba susirenka, išsiskirsto. Ir aš e, užčiuopiu tokį mėgojimą ant laurų. Ar tikrai mes suvokėme, kad jau lūžis krizėje vyksta? Ar manote, kad pono Mončio rompojus pastangų užteks baigti krizėje? Ar fiskalinis susitarimas viską išspręs? Ar uh, pakanka e, du gelbėjimo fondus sutelkti su 750 milijardų eurų, ar viskas tas tikrai išspręs krizę? Manau, kad viskas vyksta visiškai kitaip šiandieną, matome, kas vyksta. Uh, E, rinkos e, obligacijų šiek tiek gal nurimo, nes ponas Dragis e, nusipirko laiko, jisai išleido trilijoną eurų. Būtent šiandieną matome, kad spausinami nauji pinigai trilijonas eurų. Ir nemanau, kad tai yra struktūrinis krizės sprendimo būdas. Gali palengvėti situaciją kelioms savaitėms, keliems mėnesiams, bet tai nėra struktūrinis krizės sprendimo kelias. Uh, Ir mes vis žinome, koks yra struktūrinis sprendimas. Visi žinome, kad reikia e, mutualizacijos skolos. Aš Vašingtonė e, išdo departame, e, lankiausi, departamente lankiausi. Man buvo pasakyta, sukurkite išpirkimo fondą. Ta pati sako TVF Man atrodo, visi mato, kur yra šviesa, bet tik mes Europoje nematome. Reikia skolą mutualizuoti, sutelkti, kuri viršė 60 procentų. E, Vokietija e, tai atitinka konstitucinį Vokietijos įstatymą, tai atitinka ir tarptautinės bei Europos sutartis. Tai yra 2,3 milijardai eurų. Tai yra mūsų ugnesienė apsauga. Apie tai kalbate, bet nėra tos ugnesienės ar apsaugos. Tai yra gesintuvas, o ne ugnesienė. Jūs sutelkėte du fondus, bet niekas neapsaugos mus krizė Graikijoje, Portugalijoje, Airijoje, bet neturime ugnesienės, kurie apsaugotų tokias didelės ekonomikas kaip Ispanija ar Italija. Dėl to reikia to išpirkimo fondo. Ir aš e, manau, kad parlamente didelė dauguma pasisako už tai, kad nereikia naujų teisės aktų dėl krizės, nebent juose atsispindėtų toks pasiūlymas, ponia Vandrompojau ir ponia Barosai, jūs kreipiuosi. Uh, Galiausiai keletą žodžių dėl Sirijos. Vakar 47 kūnai vėl rasti Homse moterų, vaikų. Jie buvo subadyti, sudeginti, kankinami buvo žmonės. E, Kofi Alenas e, praneša, kad atrodo nesuvokiama realybė Damaske. Atėjo laikas kažką daryti. Nebes tegu nebeskrenda lėktuvai į Siriją, atšaukime visus, e, išprašykime visus ambasadorius, darykime tai, ką daro Obama, žiūrėkime į kitas galimybės, humanitarinius koridorius, e, tam tikras prieglapščio zonas, kitus taktinius žingsnius. Mes turime kažką daryti, o dabar mes visiškai nieko nedarome šiuo atveju. E, matysime tik vieną išeitį kitaip. Sirija taps nauja Serebrenica, Sudanu, naujaja Ruanda, o mes būsime prikišę rankas prie to, kad tai būtų atsitikę, kad taip atsitiktų. Pane Hafrovsitai, e, kolega Dolis norim užduoti klausimą. No, no, no, no, no. Veux... Aš tiesiog norėčiau pripažinti, bičiulių reakcija. Ponas Sarkozy nėra front, nacionalinio fronto vadovas. Niderlanduose, pavyzdžiui, situacija yra kur kas pavojingesnė ir dramatiškesnė. Dar vienas dalykas, kai Nelly Cruz sako, kad Graikija turi atsisakyti euro, aš niekuomet to negirdėjau niekuomet negirdėjau, kad ponas Verhoštatas ją pakritikuotų dėl tokių pasakymų. Aš tiesiog smerkiu Niderlandų vyriausybės tylą dėl to, kad veikia štai toks tinklapis. Ir, ponė bičiuli, doli tiesiog tai yra demokratų kritika. Aš nežinau, ar ponas Dolis su Maksimu Ferager buvo susiskambinęs. Tačiau aš noriu pritarti bendrai rezoliucijai dėl internetinio tinklapio, nes Niderlandų vyriausybės tyla yra netoleruotina. Tai yra būtent ta vyriausybės, Niderlandų vyriausybės tyla ir labiausiai slegia. Reikia kažką dėl to padaryti. Ačiū. Dėkuoju, kokia draugystė tvyro. Konbendit. Žalių frakcijos vardu, ponas Konbenditas. Tai. Gerbiami kolegos, ponė Vandrompojau, aš nežinau, reikia jūs pasveikinti, ar turime jūs sveikinti, pamatysime dar. Aš tikiuosi, kad jūsų uh, antra kadencija skirsis nuo pirmosios. Uh, pirmiausiai, dėl šiandieną norėčiau pasakyti kai ką paprasto. Uh, taryboje Vokietija ir Prancūzija veikia ir žinome, kad visos valstybės atsisako nacionalizuoti šiandieną. Kalbama apie reformas. Dėl Graikijos, ponė Odi, reikia nustoti provokuoti turkus su visiškai idiotiškomis rezoliucijomis, kurios primamos nacionalinėme parlamente. Ir tada reikia galvoti, kas gali apsaugoti sieną. Ir e, jie taip pat yra įsiutę kaip ir mes, kad esame. Reikia pagalvoti apie tai ir tada galbūt pavyks užtikrinti sienos gerą apsaugą tarp Graikijos ir Turkijos. E, tai nėra bet kas, tai yra tiesa. Ta ir kiti tau pasakys. Dabar krizė. Manau, kad aukso, auksinės taisyklės e, taisyklė primta trejopą taisyklę finansinė, socialinė aplinkosaugos. Tai būtų geriausia, jeigu e, ji būtų primta. Aš ne prieš e, finansinę auksinę taisyklę, bet jeigu jos nepalydės aplinkosauginės ar užimtumo socialinės auksinės taisyklės, tai neusitikrinsime geros ateities Tokia turi būti auksinė taisyklė. O šiandieną matome e, tam tikrą ekonomikos gaivinimo e, planą, kuris e, vargu ar yra veiksmingas 460 milijardų eurų skirta bankams išgelbėti. E, tai yra teikiama skirtingomis formomis. E, tai labai didelis procentas ir E, iš tikrųjų, mes turime prisiminti, kad tie 480 milijardų eurų skirta Europai atsigauti, įskaitant Portugaliją, Graikiją, Ispaniją ir kitas šalis, bet ar to pakaks? Mes tik taupydami neišspręsime visko, pasmauksime gyventojus, turime suteikti tam tikras gyvavimo galimybės žmonėms, gyvenimo galimybės turėtume pabandyti išsaugoti finansų sistemą ir pabandykime tuo pačiu apsaugoti Europos piliečius. Mums reikia logiško Europos biudžeto, ponas Daulis teisus, mes e, turime galvoti apie investicijas, Ir dėl to reikia logiško biudžeto, kad tvaresnis mūsų atsigavimas būtų. Dar dėl mokesčių vengimo noriu pasakyti, kad mes e, turime galvoti, ką daryti dėl mokestinės konkurencijos ES. Jeigu taip tęsis, mes nieko nepasieksime. E, Airijoje veikia e, Facebook, e, e, Luksemburgė, Google, Amazon. E, bet vyksta konkurencija dėl pelno mokesčių ir mes negalime net tų dalykų išspręsti. Taigi, pirmiausiai spręskime tai, o paskui galvokime apie mokesčių vengimą. Reikia pasakyti, kad europietiški, šveicariški ar kiti bankai, kurie veikia Europoje, turi deklaruoti visų Europos piliečių e, indėlius, pranešti apie visus indėlius tą padarė amerikiečiai. E, pasižiūrėkime į UBS su pinigais laikomas Šveicarijoje ir pamatėme, ką padarė e, šveicarai. Mes taip pat turime padaryti tą patį. Tegul bankai praneša apie tai, kokius ir kiek pinigų turi. Taip, E, tai yra susijęs su e, bankų slaptumu, bet jeigu mes spręsime šį klausimą, tai e, ir pasieksime rezultatų kovodami su mokesčių vengimu. Dėl Bosnijos ir Belgrado aš nesutinku su kai kuo reikia nepamiršti, kas buvo aukos kare kas iš karo išlošė, Bosnija kentėjo ir aš ne prieš Serbiją, bet nepakankamai mes daug padarėme Bosnijai. Mes turime galvoti apie Daytoną ir tik tai tada uh, užsitikrinsime rezo, rezultatus. Guy Ferhofštatas yra teisus. Jisai pasakė, kad šiandieną reikia humanitarinių koridorių Sirijai Mes neturime tik tai kalbėti apie tai, kad reikia izoliuoti Siriją. Reikia galvoti, kaip užtikrinti tos humanitarinius koridorius. Jeigu Asadas nenori e, daryti to, ką mes siūlome, ką mes padarysime, kaip, ar mes tos primesime e, koridorius, nes žmonės žūsta kasdien Sirijoje. E, Ir mes kol kas negalime rasti gero sprendimo. Even... Konservatorių frakcijos vardu dabar pasisakys ponas Kilinas. Becoming... Ačiū, ponė pirmininkė. Mane vis labiau neramina tos korumpuoto susitaikymo istorija, kurią girdime nuolatos koridoriuose Europoje. Yra manančių, kad e, baisiausia krizės dalis jau baigėsi, pasirašome atitinkamą sutartis, kiti teigia, kad Europai viskas yra neblogai, ten yra problemų tik viduržėmio, dėl viduržėmio jūros regiono valstybių, kur, kurios nesutvarko savo biudžetų. Tačiau dėja, Europoje nėra viskas gerai, yra ekonominių problemų, kurios aktualios visoms žemynų valstybėms ir nauja sutartis tiesiog nėra aktuali daugeliu jų ir džiaugiuosi, kad dvi valstybės narės buvo pakankamai sąžiningos ir pripažino, kad nėra prasminga pasirašyti šios sutarties, kitos ją pasirašė ir nors nurodė, kad tai jiems nėra aktualu. Dar nenudžiūvus rašalui ant sutarties Ispanija ir Niderlandai pasakė, kad jie netaikys šios sutarties nuostatų. Europos vadovų taryba daug energijos išeikvojo dėl sutarties, kuri praktiškai neduos jokių rezultatų ir priimant sprendi, priėmė sprendimus tokiu tuo pat metu pasmergdami graikus ir palikdami juos skurde. Aišku, tai yra viena didesnių nu, ekonominių nuosmukių, pragyvenimo lygis sumažėjo, nedarbo lygiai yra milžiniški, tokių nematėme nuo ketvirtojo dešimtmečio. Sprendimą surasti nėra lengva ir jis, aišku, kainuos nemažai. Tačiau turime eiti kitų kelių. Reikalinga prie, reikalingos priemonės tam, kad Graikija susitvarkytų, sutvarkingai paskelbtų defaultą išeitų iš eurozonos ir tokiu būdu per trumpą laikotarpį būtų galima išgelbėti ekonomiką ir vėliau imti struktūrinių reformų ir atkurti ekonomiką per vidutinės trukmės laikotarpį. Tačiau Kalbant apie ES ekonomikos būklę, vėlgi yra tokia susitaikymo nuotaika, kuri šokiruoja. 12 valstybių vyriausybių vadovai iš trijų politinių šeimų pasirašė bendrą laišką, kuris buvo pateiktas tarybai. Tai buvo galimybė iš naujo pradėti konstruktyvaus augimo darbo tvarkė Europoje. Tačiau pirminė reakcija, ponė Van Rompojau, buvo, kaip jūs puikiai žinote, na, jokia. Ir dabar atėjo laikas elgtis taip, lyg tarybos komunikatai buvo deleguoti Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams. Kodėl nepasinaudojate galimybę priimti realią pozityvę augimo darbo tvarkę? Jeigu darbo vietos buvo įtrauktos į darbo tvarkę. Galbūt kalbėdami apie darbo vietas, jūs turėjote tik savo darbo vietas, beje, sveikinu dėl jūsų paskirimo, ponia Vandrompojau. Komisija turi tinkamai apibriežti savo tikslą. Tas buvo pažadėta. Pasauliniai konkurencijos iššūkiai reikalauja ryštingų, ryštingos reakcijos iš visų komisarų, o ne iš kelių e, tik tai komisijos narių. Galbūt komisija daugiau laiko turėtų skirti realia, realio, realios reformos įgyvendinimui, o ne sukti tokius konkurencinius videoklipus. Taigi reikalinga panaikinti priekybos barjerus. Ne, neturime kurti naujų kliūčių. Praeitą savaitę Sarkozy teigia, kad yra per daug užsieniečių Prancūzijoje. Na, aš irgi esu užsienietis Prancūzijoje ir jam norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės galėdami uh, labai džiaugtumėmės galėdami ne, negrįžti į tą Prancūziją kartą per mėnesį į šitą parlamentą posėdžiauti. Daug užsieniečių labai mielai nevažiuotų kas mėnesį į Prancūziją, jeigu konkrečiai to nori prezidentas Sarkozy. Ačiū. Äh, Jūs sulaukite klausimo. Prašom. Iš pono Matral. Natal. Ponas Natal nori pateikti klausimą. Noriu pasveikinti kolegą Mes seniai e, UKIP partijoje, nepriklausomės partijoje, Junktinės karalystės sakome, kad gerai būtų, jeigu Graikija išeitų iš uh, eurozonos. Dabar matome, kad kolega mūsų, kad e, mūsų finansų ministras Džordžas Osbornas parašė laišką arba išdas sekretorius parašė laišką. Aš norėčiau kolegos paklausti, ar tikrai jūs sutinkote su tuo, ką jis rašė savo laiške ir kad tikrai būtų geriau, jeigu Graikija e, išstotų iš eurozonos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš neatstovauju Britanijos vyriausybei. Džordžas Osbornas labai aiškiai pasisakė, ar e, Graikija liks ar išeis iš eurozonos, yra pačios Graikijos reikalas ir aš sutinku su tuo. Aš pats turiu savo asmeninę nuomonę, esu aš išsakęs, bet pati Graikija, Graikijos politikai turi priimti sprendimą ar likti eurozonoje ar išeiti iš jos. Tikiuosi, e, tikiu nacionalinę demokratiją šioje srityje. Dėkui, o dabar ponas Merfis, GUE NGL vartu. Pone Baroso, pone. Uh, Van Rompojau, aš tikrai labai žaviuosi, kaip jūs e, tokiais ramiais veidais kalbate apie gerą strategiją, apie tai, kad kūrėte darbo vietas, bet jūsų strategija e, tik tai kenkia e, pragyvenimo standartams, Graikijos žmonėms ir po e, euro įvedimo 25 milijonai žmonių e, nukentėjo. E, Ir jūs dabar bandote taupimo priemonės vienodinti visoje Europoje per tą fiskalinę sutartį. Tuo pačiu metu kalbėjote e, apie e, augimą. E, knygoje e, 1984 1984 e, metai Winstonas, vienas iš veikėjų, sako, 2 plus 1 yra 4. Ir iš tikrųjų matote, ka, matome, kad jūs dar siūlote mažinti investicijas tiek Airijoje, tiek visoje e, eurozonoje. Sak, mes e, matome, kad e, pavyzdžiui Airija turės mokėti nepaprastai daug už savo obligacijas, tai reiškia, kad suprastės viešosios paslaugos, pablogės darbo sąlygos ir airijos vyriausybės vienintelis argumentas yra pagrystas baime. Tai yra susijęs su tokia baimės atmosfera jos e, skalinimu, e, skatinimu. Ir E, sakoma, kad tik tai šalis, kurios pasirašo fiskalinę sutartį, galės pasinaudoti stabilumo mechanizmo lėšomis. Aš noriu paklausti jūsų, kas siūlė, pasiūlė tokią šantažuojančią nuostatą į sutartį. Ar tai neskirta mm, e, su naikinti airijos žmonėms, dar labiau jiems pakengti? Uh, E, kas leido, kad stabilumo mechanizmas įsigaliotų, dar neratifikuotas, jis yra valstybių narių. Mums Airijoje reikia laisvų diskusijų apie šį dalyką, reikia užtikrinti, kad turėtume galių atsisakyti, pasirašyti fiskalinį susitarimą, jeigu uh, nebus pašalintos atitinkamos diskriminuojančios nuostatos. Ponas Taradžios. Uh, Na, sugrįžote, ponė Bandrompojų, dar dviem su pusę metų. Tai aišku, yra atlyginimas už jūsų sėk sėkmes. Išklausydamas jūsų, man, klausantis jūsų, man atrodė, kad viską neteisingai jūs sakote. Jūs teigiate, kad tarybos posėdis buvo labai pozityvus, buvo pasiektas lūžis, kad viskas vyko sklandžiai ir faktiškai beveik jumis patikėjau. Po to supratau, kad ne, ne, nepaminėjote žodžio iš D raidės - defaultas. Bet apie tai negalime kalbėti, apsimetame, kad defaulto nebuvo, nors žinome, kad praeitą savaitę Graikijoje buvo svarbus kredito įvykis. Na, išklausydamas šiandien jūsų man primena vieną komedijos e, šedevrą e, Didžiojo Britanijoje. Na, apsimeskime, kad niekas nevyksta. Jas, jūs ryštingas, tačiau e, jūsų iliuzijos visiškai neteisingos. Jaunimo nedarbas Graikijoje perkopė 50 procentų ribą praeitą savaitę. Na ir vakar taip pat matėme, kad 110 vokiečių pateiks ieškinį prieš Graikijos vyriausybę. Tačiau vis tiek teigiame, kad viskas yra puiku. Tačiau didžiausia bomba yra Vokietijos finansų ministras, kuris vakar pasakė, kad niekas negali uh, atmesti trečios išpirkimo galimybės. Taigi puiku, puikus vakarėlis. Taigi, esant tokiai situacijai, kodėl vyksta tokie dalykai, to nori žinoti Europos žmonės. Ar tai daroma, kad padėtumėme Graikijai? Jokių būdų. Tiesiog bandoma nukryžiuoti Graikiją. Ir tai daroma tiesiog užskla, užsklaidyti ne, nepavykusį projektą. Na ir kokia kalba buvo kalbama? Pone Baroso, kai lyderiai atsistoja ir pasako, kad politiniai veiksmai yra ne, negražinami, istorija visuomet parodo, kad e, jūs esate neteisus. Dėkoju. Ir dabar ponas Golnišas. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau informuoti ponas Svoboda dėl vieno dalyko. Pasirašius Šengeno susitarimus, Aš e, turiu pateikti savo pasą ar tapatybės e, kortelę ne tik kirsdamas sieną, bet e, kartais grįždamas iš Strasbūro turėčiau, turiu tą patį padaryti. Iš tikrųjų labai keista, nes atrodo nebėra kontrolės ties išorės sienomis, bet yra viduje visur kontrolė. Uh, Kitas dalykas, ponas Ferhofštatas kalba, didysis demokratas yra jis buvęs savo šalies e, ministras pirmininkas, bet kai buvo su Vlams e, blok, dabar sakoma, kad reikia atsisakyti, uždaryti tą E, interneto svetainė e, Niderlanduose. Kalbam apie tai, kad kažkas pasakė, jog reikia atsisakyti halal e, mėsos. Šiandien rytą girdėjau, kad mečetė sudeginta Briuselyje. Tai galvokite apie tai, ką daryti šalies viduje, o ne kaip uždarinėti kažkokias interneto svetainės kitur. Šiandieną kalbame apie Europos vadovų tarybą. Mes paukojame Graikiją ir e, rinkos e, laikinai nuramintos. Bet e, sako, ir sakoma, kad reikia kalbėti apie stub, stabilumą, valdymą. Stabilumas kol kas taip, žmonės kol kas dar nepasisakė, kalbama apie taupimo planus, bet matome, kas dabar vyksta - biurokratija ir plutokratija. Tokie principai yra suplakti valdyme. Mes atrodo vis e, griežtesnį kursą remiame visą laiką. Ponas Rolis apie, apie frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone pirmininkė Šulcai, pone pirmininkė Ramponė, pone pirmininkė Barosa. Na taip, tai, kas buvo konstatuota, yra teisinga. Tai yra, kad mes dar neįveikėme krizės ir dar tikrai daug reikės padirbėti, kol tai pavyks padaryti. Tačiau lygiai taip pat teisinga pastebėti, kad dalis užduočių jau atlikta ir kad žengėme tinkamu keliu. Manau, jeigu norime išspręsti dėlės problemas, tai kai jau truputėlį pasistumė į priekį ir gali įsitikinti, kad žengi tiksliu keliu, tai verta save padrasinti. Aš manau, kad reikia įkvėpti drąsos Europos jaunimui. Ir to nepasieksime tokiomis diskusijomis kaip šiandieną. Tai nepadeda, tai tik kenkia. O kai dėl augimo ir stabilumo? Taip. Mes ES norime tinkamą ekonomikos augimą, mes norime, kad Europos jaunimas turėtų ateitį Europoje, bet tai reiškia, kad reikia tinkamai tvarkyti savo turimus pinigus o, ir susidoroti su tuo, kas praeitie buvo daroma netinkamai. Tai yra turime tinkamai panaudoti lėšas ir tai nesusiję su nežmonišku taupimu. Ne, tai yra reiškia, kad tinkamai turime panaudoti lėšas. Visi darėme klaidų, mažesnių, didesnių ir kai kas nors buvo daroma netinkamai, netinkamame kontroliavama. Tačiau jeigu norime užtikrinti ekonomikos augimą, tai tai nereiškia, kad mesti dar daugiau lėšų į programas, nes čia pato niekas nebesusigaudys. Ne, reikia sukurti struktūrą, sukurti paskatas, nes yra valstybių narių ir makro makroekonomikų, kurios yra geroje padėtyje. Kodėl ten buvo viskas tinkamai buvo padaryta? Nes ten buvo paremama pramonė, nes ten buvo drąsos nereglamentuoti viską iki paskutinės smulkmenos. Taigi, jeigu mes kažką deriname, turime pagalvoti, ar to tikrai reikia. Pamastykime prieš tai, pamastykime gerai, prieš skatindami naujoves, inovacijas, mokslinis tyrimus. Tokiu būdu pasieksime daugiau Europoje, skatindami ekonomikos augimą ir užimtumą, negu tiesiog e, tuščia žodžiaudami. Būkime drąsus, būkime drąsus ir atsisakykime reglamentavimo, geriau skatinkime inovacijas, mokslinius tyrimus ir mažiau žodžių, daugiau darbų. To norėtųsi. Dėkoju ir dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Gabrisas. Pone pirmininkė, mūsų laukia labai rimtos reformos ir reikia kalbėti apie tai, kam tarnauja vadovų tarybos Jeigu Europai sekasi geriau, tai tik tai ECB ir Mario Dragis prie to prisidėjo. Matome, kad e, kas įvyko per paskutinį vadovų sutarimą, buvo pasakyta labai gražus žodžiai dėl tvirtų ryštingų veiksmų, bet nieko konkretaus apie tai, kaip kovoti su, pavyzdžiui, jaunimo nedarbo. Mm, dėl uh, to, kad e, e, Sarkozy sako, e, jisai nori būti Europos lyderis, bet dabar kandidatas Sarkozy sako, jog jis nori išeiti iš Šengeno. Ar jisai supranta, kad Šengeno sutarimas yra sutarties dalis 67 straipsnėje konkrečiai apie tai kalbama. Ten sakoma, kad nebėra vidaus sienos kontrolės Taigi Prancūzija, norėdama palikti Šengeno zoną, turėtų išeiti ir iš Europos Sąjungos. Tai ką nori tas ponas Sarkozy pasitikrinti? E, patikrinti 4 milijardus žmonių sukontroliuoti, kurie kerta sienas ar milijonus turistų atvykstančių į Prancūziją kas vasarą, ar e, milijonus prancūzų išvykstančių į pasienio regionus dirbti kitas šalis. Uh, Tai yra populistinės inicijatyvos, kurios tik tai rodo, jog valstybių ir vyriausybių vadovai nesugeba investuoti į tikrą augimo politiką. Ir Graikijos atveju matėme, kad jeigu Europa primeta tam tikras priemonės, tai e, vidaus paklausa mažėja, o atitinkamai e, bankrutavo 200 tūkstančių smulkių įmonių Po to e, sumažėjo labai smarkiai graikų perkamoji galia ir Graikija visai neauga. Liberalų frakcijos vardu ponas Grafas Lamdrofas, dėkoju ponė pirininkė. Mes visi turime dėl to, kad Europoje norime stabilumo kortūros, nuolat apie tai kalbama, tačiau turime pasižiūrėti, ko lės pasiekti šis fiskalinis paktas. Tai yra svarbus žingsnis link stabilumo kultūros, tačiau tai nėra galutinis tikslas, negalutinė priemonė, ne panacėja, turime tai visi suvokti, tačiau tai yra svarbus žingsnis į priekį. Mes norime subalansuotų biudžetų su mažu deficitu, jeigu neįmanoma išvengti. Mes norime, kad būtų sumažintos e, skolos eurozonos. Mes taip pat norime, kad būtų nubaudžiami ekonominiai. E, ekonomiškai nusikaltusios šalis. Mes norime, kad e, kiek įmanome greičiau įsigaliotų esams mechanizmas ir Visa tai yra svarbus elementai siekiant užtikrinti Europoje stabilumo e, kultūrą. Taigi, taip pat bandysime šio susitarimo e, nuostatas pertraukti Europinė teisė, skaitant ir deficito draudimą. Mes norime augimo paskatų. Graikijoje e, nėra e, lėšų, tačiau e, vis dėlto e, reikia investicijų Graikijoje, reikia skirti lėšų Graikijai ir to, likščiol, e, kas likščiol buvo padaryta Graikijos labui, to dar nepakanka. Tačiau diskusijose, be kita kar Vokietijos bundestekė, mane stebino tai, kad Vokietijos socialdemokratai skatė, e, dabar grasina nepalaikyti šio, šios, šio pakto. Tai būtų didelė klaida. Manau, kad labai svarbu, jog e, socialdemokratai suvoktų savo atsakymę sociabilumo politikos atžvilgių ir nustotų žaisti populistinius žaidimus. Ir aš manau, dabar svarbu, kad tikrai žengtume link stabilumo kultūros. O ponia Van Rompoju noriu pasveikinti su tuo, kad dar sėki buvo išrinktas į savo pareigas. Aš manau, kad jūs asmeniškai daug nuveikite ir vis dėlto Lisabonos sutartis nėra uh, tinkama konstruktūra ir aš uh, Norėčiau kitokios struktūros Europos Sąjungoje. Dėkuoju dabar ponas Konfa, žalio frakcijos vardu. Oui, Barozo. Pone Baroso, aš esu čia. Jūs kalbėjote apie vengimą mokėti mokesčius. Aš manau, kad tas kova iš ties yra svarbi. Tai yra kova, kuri yra už socialinį teisingumą ir kovas prieš ekonominės problemas. Tačiau kur yra komisijos deklaracijos ir komisijos spaudimas, kad būtų padėta Graikijai, kad 200 milijardų eurų būtų susigražinta iš Šveicarijos? Aš manau, kad tai yra Graikijos prioritetas. Graikija aišku, yra pirmiausia atsakinga už neteisingą mokesčių sistemą. Tačiau kur yra komisijos veiksmai, kad būtų daromas spaudimas Šveicarijai, kad, mokesčiai, kad pinigai būtų apmokestinti ir sugrįžtų į Graikiją? Pažiūrėkime, ką padarė Obama su Šveicarijos banku ir bankų slaptumu. Taigi, kur yra Europos komisijos iniciatyvos imtis tokių pačių veiksmų? Tai reiškia taikyti ekstrateritorinius įstatymus kur komisijos iniciatyvos parengti europinį tinkamus palankius mokesčius taikančių zonų sąrašą. To nematome. Reikia, jeigu norime tikros kovos, turime turėti tokį aišku sąrašą, juodą sąrašą. Na ir aš noriu konkrečių atsakymų, nes puiku, aišku, parlamente pateikti deklaracijas, tačiau reikia konkrečių veiksmų daryti spaudimą valstybėms, nes aš Manau, kad pirmiausia reikia imtis veiksmų, aišku, valstybių lygmenių, bet tam reikia, turi būti daromas spaudimas iš komisijos pusės. Dėl e, taupimo priemonių, kai neoficialiai kalbame su komisijos e, tarnybomis, ECFIN e, generalinio direktorato funkcionieriai štai ką sako. Taupimo politika yra, prim, yra būtina dėl susiklošiusių aplinkybių. Tačiau mes nesugebėjome parodyti, kad tikrai yra būdų sumažinti deficitą. Sumažinus fiskalinės, sumažėjus fiskalinėms įplaukoms, aišku, deficitas didėja, kaip yra, pavyzdžiui, Ispanijos atveju. Niderlanduose ir galbūt rytoj Prancūzijoje tokia situacija bus. Taigi, ponia Baroso, kai teigia, teikiate tokius skaičius, jie realiai neduoda jokių rezultatų. Reikia pasirinkti kitą kelią. Ačiū. Frakcijų namkomis Saradil. Konservatorių frakcijos radu, ponas Radilis. Cero, Před časem vyšla. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš kurį laiką e, laikraštyje buvo patviešinta kanclerės Merkel karikatūra. E, ji buvo pavaizduota su svastika. Ir norėčiau paklausti, ar tai primtina, nes tai smūgis Europos tapatybėje, Europos integracijai. E, dabar supriešintos Europos tautos, jos viena kitą kaltina. E, nu, tas fiskalinis paktas tai yra tik dar vienas žingsnis šią linkme. Manau, šiame kontekste yra netiek svarbi fiskalinė drausmė, kuri, aišku, yra labai svarbus dalykas, tačiau aš manau, kad e, svarbus yra tolesnis Europos integravimas, bet aš bijau, kad tai tik tais e, didina susipriešinimą tarp e, šalių. E, mūsų vyriausybė nepasirašė šio pakto, tam reikia referendumo ir tam, kadangi sąlygos nuo tada, kai įstojome Europos Sąjungą, gerokai pasilygė ir todėl reikalingas referendumas. Dabar GUE frakcijos vardu ponas Šventis. Pone pirmininkė, pone Barose, pone Van Rampojau, e, jau prieš dviejus metus čia Europos parlamente informavote mus apie vadovų tarybos e, rezultatus ir sprendimą dėl Graikijos. Ir tuo metu buvo prasidėjęs milžiniškas eksperimentas – Taigi dabar, jeigu pažiūrėsime tai, kas vyksta Graikijoje, atlyginimai, pensijos, lėšas, e, e, ligoninėms, tarifiniai starimai, visa tai buvo sustabdyta, atšaukta arba sumažinta. Milijonai žmonių be darbo Graikijoje. O Graikija negali vykdyti savo kaip valstybės įsipareigojimų. Taigi, Graikija beveik brankotavo jaunuolių ir pensininkų sąskaitą tam, kad būtų išgelbėti bankai. Ir tai dabar vėlgi, kas buvo nuspręsta vadovų taryboje. Dabar jūs nuspręstite leisti bankrutuoti visai Europai ir tokiu būdu bus daugiau nedarbo. Tai buvo nuspręsta vien tik tai tam, kad būtų užtikrinta biudžeto drausmė pagal vokišką, germanišką modelį, kur baiminasi referendumo žmonių balsų. Tautų negalima paskelbti bankrutavusi ir aš manau, kad istorija atitinkamai vertinžių susitarimus. Dabar FDF frakcijos vardu ponas Bergecijo. Labai ačiū pirmininkė. Šiandien ryte išgirdome labai daug kritikos, kuri buvo išsakyta Prancūzijos prezidentui dėl pasisakymo, e, pasisakymų susijusių su Šengenos e, zona. Tai visai teisė, tada bandoma pasisakyti prieš populizmą. Tačiau Matome Europos dienraščių pirmosiuose puslapiuose, kai ką kito e, yra daromi atitinkami pareiškimai. Ir profesorius Abamas, filosofas, sako tam, kad reformuotume fiskalinį susitarimą, jis kalba labai tiksliai ir tai, apie tai rašoma laikraščiuose, nereikėtų vertinti atitinkamų būdų reformos, kadangi augimo iliuzija, augimas bus tik iliuzija, jeigu neprisidės piliečiai. Ir e, žmonių valią galbūt galima išreikšti referendumu, tokiu būdu rastume politiškai pagristų sprendimų ir jisai kalba apie tai, kad Europos lyderiai gana arogantiškai elgesi e, piliečių atšvilgių ir bando pataikauti e, e, tik tai e, rinkoms. Aš e, citavau šį e, filosofą, bet galima ir Junkerį, e, poną Junkerį pacituoti. Jisai taip pat e, išreiškė tam tikras mintis. E, tam tikros nuostatos yra primetamos žmonėms Tik tai siekiama. Frakcijos nepraklausantis narys ponas Kolmanas. Pone pirmininkė, praeitą savaitę Britanijos vyriausybės jungtinis komitetas dėl nacionalinės saugumo strategijos perspėjo, kad ministrai turėtų. Teigia, kad ministrai turi parengti planą, kaip būtų galima išeiti, sunaikinti eurozoną. Tai rodo, kad žemynė yra daug neramumų, kad e, vis daugiau ekonominių migrantų bėga iš to chaoso. Esant dabartiniai kriziai, nelegaliai migracija tapo tokia aktuali problema, kad, kaip nekartą girdėjome šyryt, šią savaitę prezidentas Sarkozy grasino, kad e, Prancūzija iš, atsisakys šengeno susitarimo. Ne, nekartą buvo teigiama, kad eurozonos valstybės negali išsaugoti nacionalinės gynybos politikos ir taip kyla grėsmė Europos e, saugumui ir NATO integralumui. Tai bent taip e, realiai, realus pasaulis vertina situaciją. EPP frakcijos vardu dabar ponas Mauro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš darau prielaidą, kad jūs ginsite gerovės valstybę, apie kurią kalbė ir ponas Voboda. Manau, tai, ką sakė Europos centrinio banko pirmininkas, neturėtų būti vertinama iš ideologinės perspektyvos. Tai buvo tiesiog konstatavimas. Tai yra, kad daugiau e, nei dvi. Š, e, kad e, 25 procentai jaunimo yra be darbo. Tai tiesiog yra konstatavimas, liečiantis mūsų makroekonomiką, kuris susiduria su milžiniškomis problemomis. Na, o valstybių ir vyriausybių vadovai iš vienos, kitos, vienos pusės pasiduoda populistinėms sirenų gesmėms, o kita vertus e, jie nori e, pasiekti gyventojus, įtikti jiems, o kita vertus jie vėlgi nori nustatyti bendras ekonomikos augimą reglamentuojančias taisyklės. Turime viską žiūrėti iš pragmatinės perspektyvos ir pasinaudoti turimomis priemonėmis. Taigi dabar kreipiuosi komisiją. Komisija turi sugebėti vadovams pasiūlyti tinkamų pasiūlymų ir atitinkamai teikti informacijos ir piliečiam, pasiekti piliečius. Piliečiai turi tikėti Europos vienimusi projektu. Komisija turi suvaidinti strateginį vaidmenį, turime ją sustiprinti, nes kitaip nepavyks atsikratyti įspūdžio, kad vyriausybės vis labiau pasiduoda populistinėms tendencijoms, o tai nuves mus į klystkelius. Pone Ferrera. Ačiū, ponė pirmininkė, kodėl antrasis e, Graikijai skirtas paketas nedavė rezultatų. Problema nėra vien tik tai skola. Problema yra, kaip valstybė gali tvarkyti finansus ir gražinti tą skolą. Ir žvelgiant į e, viešų finansų sritį, trojka primeta atitinkamus receptus, kurie dar labiau smugdina Graikiją. Ir Graikija nesugeba sugražinti tos skolos. Ir būtent tokiu, dėl to 25 procentais turi būti mažinami atlyginimai žmonėms. Ir Graikija kitais metais jau minės penktuosius krizės metus. 2011 metais 7 procentais e, sumažėjo PVM ir daugybė įmonių buvo uždaryta. Yra numatyti 32 nauji mokesčiai, kuriuos primeta Trojka Graikijai. Taigi, kaip šiame kontekste būtų galima surasti priemonių sugražinti tą skolą Graikijai? Antrame pakete yra numatytos atitinkamos priemonės, tačiau sudėtinga suprasti, kaip bus užtikrinamas Graikijos augimas. Trojkos receptai ir antrasis paketas, pagal kurį reikalaujama 25 procentai sumažinti atlyginimus. Taigi kyla klausimas, kaip būtų galima išgyventi tokiomis sąlygomis. Ir aišku, reikia kuo galima greičiau mutualizuoti valstybių skolas, reikalingas atitinkamas planas siekiant užtikrinti augimą Europoje, visose valstybėse, kurios susiduria su sunkumais. Ir dėje aš manau, kad reiktų dabar jau skambinti pavojaus varpais. Kačin. Dėkuoju, ponė Ferrera, dabar Aldi frakcijos vardu ponas Kačin. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Bar Baroso, ponė pirmininkė Rampoj. Aš sveikinu tarybos sprendimą uh, Suteikti šalies kandidatės statusą Serbijai tai yra didžiulis žingsnis į priekį, pripažįstant Serbijos e, reformų pastangas, tačiau tai yra svarbus žingsnis į priekį visiems kaimynams ir visam regionui. Tai yra paskutinis signalas Makedonijai, kuri veltui jau laukia pastaruosius septynerius metus, kuomet bus pradėtos dėrybos. Nepaisant tam tikrų problemų ir sunkumų, Belgradas elgėsi atsakingai ir rimtai įsitraukė į dialogą su Priština. Visų susitarimų įgyvendinimas jau pradėtas ir aš tikiuosi, kad valdžios institucijos išsaugos tą puikų pagreitį ir toliau sąžiningai įgyvendins atitinkamus susitarimus, įskaitant ir IBM. Pagrindinė Serbijos problema yra e, korupcija ir teismų sistemos problemos. Serbija daugiau turi kovoti su korupcija ir taip pat tuo pat metu turi užtikrinti teisinės valstybės principus šalyje. Tokiu būdu būtų įmanoma, ko galima anksčiau pradėti 23-24 dėrybų straipsnio dėrybas. Aš tikiuosi, kad Serbija ambicingai sieks pažangos stojimo dėrybose. Labai svarbu, kad konstruktyviai e, Belgradas ir toliau vertintų Kosovo situaciją. Paralinės struktūros Šiaurės Kosove turi būti palaipsniui panaikintos tam, kad Euleksas ir K4 pajėgos galėtų tinkamai gyvendinti savo įsipareigojimus. Ačiū. Dėkuoju, ponė Katin. Ir dabar valių e, frakcijos vardu, ponė Evans. Ačiū, pirmininkė. Europos viršūnių susitikimų matėme daug nuo 10 metų gegužės mėnesio ir jie vyko masyviai, e, masyvių demonstracijų akivaizdoje. Na ir kovo mėnesio viršūnių taryba dar kartą parodė, kad lyderiai tiesiog vėl toliau mažina išlaidas ir mato tokį būdą. Mes e, suprantame, kiek plati yra ši krizė, tačiau aš manau, kad krizė reikalauja radikaliai keisti mąstyseną. Atėjo laikas pasinaudoti naujomis galimybėmis, pasimokyti iš ankstesnių klaidų ir pasirūpinti, kad tos klaidos nesikartotų ateityje. Europos ekonomika turi būti sugražinta į vėžės tam, kad būtų galima susidoroti su ateities iššūkiais. Pavyzdžiui, reikia investuoti į atsinaujančius energijos šaltinius, e, efektyvaus energijos vartojimo projektus. Tai sukurtų tūkstančius tvarių darbo vietų ir galėtų užtikrinti aplinkosaugą. Reikalingas ilgalaikis planas socialiniam ir aplinkosaugos atsigavimui. Tačiau dabartinė reakcija yra tokia, kur kaštus tenka patirti pažeidžiamiausiems visuomenė, tie, kurie mažiausiai atsakingi už tai, kad ekonomikoje atsirado tokia betvarkė. Nepriimtina tai, kad jaunimas ypatingai jaučiasi dar labiau atskirtas, atmestas, vietoj to, kad jie būtų padrasinti, suvaidinti visapusišką vaidmenį, kuriant tokią Europą, kurios mes visi norime. Turime parodyti solidarumą su visais Europos žmonėmis. Aš iš savo rinkėjų žinau, kad taip reiks daug nuveikti, kad atkurtumėme pasitikėjimą Europoje ir tam mums reikia realios programos, reikia investuoti į žmonės, darbus ir infrastruktūrą, kad būtų atgaivinta ekonomika. Dėkoju. Dėkoju, ponė Evans. Ir dabar atsifracijos vardu, ponė, ponė Sepink. Europoje lyderiai neteisingą diagnozę pateikė kriziai. 2010 metais ponas Baroso teigė, kad euras yra apsauga nuo krizės. Tačiau euras paskatino krizę. Pigus pinigai, skola, burbulai. Praeitais metais ponas Varompojus teigė, kad euro pagrindai yra tvirti. Tačiau euras sukėlė konkurencingumo atotrūkį eurozonoje. Praeitais metais jis teigė, kad testai rodė, kad bankai tinkamai dirba. Neseniai e, Centrinis bankas 3 milijardus eurų investavo, kad bankai nežlugtų. Praeitą savaitę jis teigė, kad krizė jau faktiškai praėjo. Ta pačia diena Vokietijos finansų ministras ponas Šioiblė pasakė, kad Graikijai reiks trečio išpirkimo. Prieš tai e, ponas Dragi, Centrinio banko pirmininkas, prognozuoja dar didesnės ekonominės problemas. Ir po to buvo parengtas fiskalinis kompaktas, fiskalinis paktas. Ir pradėta kalbėti apie fiskalinę drausmę. Dabar, ponia Van Rompojo, ponia Barose, ar jūs stebitės, kad piliečiai dar jumis netiki? Ačiū, ponia Zuber. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Vadovo tarybos išvados tai reiškia, jog dabar pa, ta politika, kuri atvedė dramatišką socialinę padėtį, e, atlyginimų mažinimą, socialinių išmokų mažinimą, e, dabar pakilėta į institucinį lygmenį. E, taupimas reiškia užslėptą skurdą. Strategijos Europa 2020 tikslai, kurie reiškia, kad reikia koordinuoti ekonomikos politiką, kartu reiškia, kad dabar yra mažinami atlyginimai, yra mažinamas darbo atlygis, pensijos, tai reiškia sumažės gerovė visuomenėje ir, ir tai tikriausiai kad e, gyventojai skurs, kai tuo tarpu bankams toliau mažinamas palūkanų normos. Na, ir tai iš tikrųjų pakenkia ES biudžeto nepriklausumą. Tai yra koloninė politika ir Vokietija čia tampa tikra diktatorė. Na ir dabar darbininkai, darbuotojai mėgintis Ir manau, kad Portugalijoje tikrai reikia palaikyti generalinį streiką. Dabar Rolandas Paksas vieną minutę. Pone pirmininkė, kolegos. Panašu, kad vadovų tarybos kovo mėnesio pradžios sprendimai dėl graikijos išėjo į naudą, bent kol kas taip atrodo. Tačiau galvojant apie ateitį, matyt reikėtų prisiminti Italijos premjero profesoriaus pono mončio būtent šičia pasakytus žodžius kad demokratija ir globalizacija gali ir privalo sugyventi kartu. iš tiesų jeigu mes norime išsaugoti europą kaip suverenių valstybių sąjungą tai turime iš principo pakeisti požiūrį į atsakomybę. valstybių narių vyriausybės privalo vykdyti atsakingą politiką ir jeigu iš tiesų tokia politika taps kiekvienos šalies alfa ir omega tai nereikės jokios fiskalinės drausmės sutarčių. tad jeigu šalys narės vadovausis būtent tokiu principu ir atsakingai elgsis su savo finansais skirs deramą dėmesį bendrosios rinkos inovacijos bei mokslinių tyrimų skatinimui tik tada galėsime eiti europos sąjungos išsaugojimo keliu. ačiū už dėmesį. Dėkoju, ponia Paksas. Filip Klais, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos kovo pirmosios antrosios dienos tarybos išvadose pabaigoje, kur kalbama apie kitus klausimus, 45-ame išvadų punkte, yra dvi eilutės, kur teigiama, kad ponas Van Rompojus vėl skiriamas tarybos pirmininku. Aš norėčiau pasveikinti poną Van Rompojų tuos dėl to paskirimo, tačiau galbūt tai rodo, kad trūksta demokratinio legitimumo, kalbant apie tai, kaip veikia ir funkcionuoja Europos Sąjunga. Jūs kalbėjote apie uh, lūžį, apie tai, kad bankai yra pasirengę nurašyti nemaž, nemažas Graikijos skolas. Tačiau aš manau, kad jūs piešėte perdėm rožinėmis spalvomis situaciją, nes realiai nedaug kas pasikeitė. Greitai Graikijai reiks naujų milijonų ir milijardų. Ir vėlgi tuomet mums teks ieškoti tų pinigų ir teks vėl kovoti ir murgdytis toje pačioje situacijoje be jokių perspektyvų. Taip pat, aišku, ir Graikija. Graikija pati būtų suinteresuota paramos pagrindu tvarkingai išeiti iš eurozonos, nes dabar Graikija pateko į pinigų sąjungos spastus ir negali atlaikyti konkurencijos. Ir mes tikrai nieko negalime padaryti, kad padėtumėme Graikijai, Graikijai tokiu atveju. Taigi, tiesiog galbūt privalome pripažinti, kad buvo neteisingai traukti Graikiją į eurozoną. Dabar tą klaidą reikia ištaisyti. Dabar pasakys ponas uh, Gozės. Uh, dėkoju. Uh, pirmininkė, norėčiau pasveikinti pirmininką Van Rompojų. Uh, e, jį iš naujo patvirtinus, e, šias labai sudėtingas pareigas. Aš e, tikiuosi, kad jūs ir toliau dirbsite. Žinau, koks sunkus yra jūsų darbas. Pirmininkė, kolegos, aš norėčiau kalbėti apie piliečius. Šiandieną man yra liūdna dėl to, kad reikia pasakyti, jog Europa nebetenka pasitikėjimo. Aš nenorėčiau dabar kalbėti apie nacionalinės rinkimų kampanijas, bet galima kelti klausimą, kodėl E, žmonės taip e, galvoja apie mus. Matome, kad didelė dauguma piliečių e, daugiau nebepas, nebepasitikė Europą. Ir man atrodo, kad mes dabar šioje, šioje salėje turime apie tai kalbėti. Kas mėnesį, kas savaitę mes girdime tuos pačius žodžius, bet piliečiai nori iš mūsų veiksmų, o ne žodžių. Dabar reikėtų jau mažiau kalbėti, o daugiau veikti. Ką reikėtų daryti? Mes e, matome, kokia padėtis valstybėse narėse, kaip jos nukentėjo nuo, nuo krizės E, Mes dabar turime galvoti, kad tik Europos dimencija mus gali, e, mastas veiksmai europiečiai gali mus išgelbėti. Dėl Europos komisijos. Komisija iš tikrųjų dirba, tačiau kol kas nematome iškaus plano, nematome konkrečių labai e, rimtų veiksmų, kurie leistų piriešiams paskelbti, kad imtasi priemonių ir jos bus įgyvendinamos. E, dėl Graikijos e, padėtis labai dramatiška, padėtis neįsisprendė, viena problema išspręsta e, rinkų požiūrių, tačiau po vienerių dviejų metų problemos vėl iškils, kadangi neimta, nesimta pakankamai tvirtų priemonių. Jūs ką tik tai minėjote paktą, aš manau, kad reikėtų tam tikrų E, tai pasiūliau, kad reikia tam tikrų e, saugiklių toms valstybėms, bet e, mano klausimas nebuvo išgirstas. Sakoma, man buvo pasakyta, kad dirbsime taip, kaip dirbame ir viskas, bet turime galvoti, kaip iš tikrųjų reikėtų daryti. Ponas Van norėtų pateikti Jums klausimą. Prašom. E, jūs kalbėjote apie suverenumą, bet prisiminkime, kad jūs esate pranešęs dėl dviejų naujų priemonių paketo. Aš kalbu apie europietišką tekstą. Jūs norite, kad į antrinius teisės aktus būtų tam tikros nuostatos perkeltos, pavyzdžiui, sutartis e, taupimo e, su savo taisyklėmis ir tam tikra švino taisyklė, kuri koks e, ir jis, kuri dar labiau apsunkins e, žmonių padėtį. Jūs kalbate apie suverenumą, apie žmonės, bet pagalvokite, kas yra rašoma tuose dviejose dokumentuose, ar iš tikrųjų tai yra susijęs su demokratija. Ir E, aš noriu pasakyti, kad pritariu komisijai ir komisija pateiks pasiūlymus e, ir aš iš tikrųjų neatsisakysiu jokių savo pasiūlymų, e, kuriuos pateikiau pagal tą dviejų priemonių paketą. Mes turime pagerinti e, padėtį ir mums reikia tikrai griežtumo ir augimo, bet e, teorijos ar tekstai mums to augimo neužtikrins. Iš e, reikia, reikia drąsumo, pasitikėjimo. Ne vieną minutę, ponas Enriko Gerar, dėkoju, ponė Prinkė, sveikinu tarybos, vadovo tarybos išvados, yra dviejų puslapių ilgio, daugiau negu 300 eilučių ir niekur nieko nepasakyta apie žalą, galbūt net negražinamą žalą, kuris kur daroma Europos ekonominiam projektui. Tai yra ekonominio, socialiojo, konkurencijos ekonomikos ir politikos modelis. Ir be ekonomikos e, nebus gerovės, o, pilie, o tai, kas svarbu piliečiams, tam neigiamai atsiliepia tai, kas siūlė. Uh, pirmininkas e, Sarkozy, o taip pat trūksta ir socialinio dialogo. Taigi tie, kurie šiandieną su, su, su, tai yra Europos lyderiai, kurie gina uh, europinę mintį, g, jie uh, e, greuna Europos modelį, Europos ekonominį modelį, nes jie uh, bijo savo nacionalinę, savo piliečių nuomonės uh, nacionaliniu lygiu ir todėl pasirenka poziciją, kuri kenkia Europiniam projektui. Grazie, onorevole Guerrero. Dėkuoju, ponė Guerrero. Norėčiau informuoti e, parlamento narius, kad dėl kitų įsipareigojimų ponas Van Rompojus tuoj turės išvykti iš šios plenarnės sesijos. O Taigi 10.50 e, pasisakys pono Baroso, po to pasakys ponas e, Van Rompojus, po to galėsime tęsti diskusijas. Ir dabar pusantros minutės ponui Ole Schmidt. Dėkuoju pirmininkė. Mes matome, kad šalis regionai konkuruoja tarpusavėje, bet turime pademonstruoti solidarumą Europos Sąjungoje. Pirmininkas Sarkozy iš tikrųjų turėtų gerai pagalvoti ir nebe eskaluoti nacionalizmo. E, jis iš istorijos jau turėjo pasimokyti. Aš buvau e, pranešęs dėl e, metinio ataskaitų dėl mokesčių konsolidavimas yra labai svarbus, tą supratau, bet taip pat turime galvoti ir apie augimą. Nacionalinio es lygmenio turime užtikrinti daugiau augimo ES, taip pat didinti užimtumą. Tai labai svarbu turime galvoti, kaip e, pagerinti bendrosios rinkos funkcionavimą ir užtikrinti didesnį ES konkurencingumą. Dėl jaunimo nedarbo tai turėtų pagerinti tada padėti ir geresnės užtikrintų sąlygas mažoms vidinėms įmonėms. Turime kovoti su mokestinėmis kliūtimis. Manau, kad e, kyla pavojus, kad visa karta e, Europoje bus tarsi nustumta į šoną. Aš klausiau, kas sakė panas Epping, Golniš, Faraš, kiti. Ir manau, kad kartais jie turėtų prisiminti, kas yra ta Europos istorija, apie ką e, ji byloja. Ir čia turime visi prisiminti, pone Golnišai, mes anksčiau mūšiuose kovojome, daugiau to nebedarome. Jūs, e, aš išklausiau jūsų, jūs klausykite manęs. Taip turime dirbti, man atrodo, mes taip turėtume įsivaizduoti Europos istoriją dabar. Pone Golniš, manau, kad jūs kenkiate Europos idėjai, kuri yra bendras darbas. Ir jūs ne tik mūsų tai yra e, kalti ar klaida, jūs taip pat turėtumėte turėti pagalvoti apie savo atsakomybę. Dėkui, ponė Šmit. Žodis vienai mintai poniai Swinburne. Ačiū, pirmininkė. Galvojame apie finansinį stabilumą e, ateityje ir e, jeigu norėtume to pasiekti, atrodo, kad reikėtų, jog visos vyriausybės laikytųsi Europos saugimo ir stabilumo pakto nuostatų. Bet, e, o jeigu ne, reikėtų taikyti sankcijas, bet jeigu žiūrėsime į naujus susitarimus, tai e, turbūt visi sutinka, kad e, ir sankcijos dėl tam tikrų nuostatų nesilaikymo e, veikia tik tai tada, kai tos šalis jau yra užsitikrinusios pakankamai nemažą stabilumą. Pasižiūrėkime į Ispaniją. E, Ispanija 11 e, metais 2,5 procento nukrypo nuo atitinkamo e, rodiklio, bet jeigu bus taikomos į tam tikros priemonės, ji nebegalės pasiekti atitinkamų tikslų. Mes turime galvoti apie tai, kad valstybės narės turi uh, E, būti pasiryžusios įgyvendinti reformas, bet reikia galvoti, kad kiekvienai šaliai reikia pritaikyti atitinkamas e, priemonės konkrečiai, kad jos galėtų geriausiai e, spręsti savo problemas ir nereikėtų taikyti vis, vienodai visų taisyklių. Kliūtė. Ko, ponė Svinburn, ponas Kliūtė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Barosu, pone Vandrompoju. Taigi kaip yra su Europos piliečiais? kaip yra su jais ir po paskutinės vadovo Torovos. Piliečiai žino, kad e, iš Europos centrinio banko milijardas yra skiriamas krizai veikti, tačiau tai nesijama visiškai su jokiamis sąlygos. Bankai gali pasinaudoti su tuo milijardu kaip nori. Taigi, e, kita vertus, piliečiam primetama milžiniška taupimo politiką. Krizių ištiktose šalyse piliečiam daug kas, tenka su daug ko taiksytis, pavyzdžiui, pensijų atlyginimo atžymį ir taip toliau. Tačiau kita vertus, Vokietijos ekonomika nepriklauso ne vien tik tais nuo eksporto kaip po tokio, bet ir nuo padėties tų krizių šalių rinkose. Tačiau tos rinkos yra suvaržytos taupimo ir tokiu būdu mes neišeisime iš krizės. Tokia politika yra netinkama, ponė, e, ponė Baroso. Dėkuoju, ponė Klūtė. Ir dabar viena minutės, ponė Salavrakos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bijau, kad mes vieną vertus kalbame apie ekonomikos augimą, kitą vertus tuo pat reikalame ir biudžeto drausmės, tačiau visiškai tokiu būdu bus sukeriama daugiau problemų, negu kad išsprendžiame problemų. Mes taupydami sumažinsime mokestinės įplaukas. Nepamirškime, kad ir greičiausiai tai pakenks ir socialinio draudimo sistemoms. Taigi situacija tik suprastės. Gruodžio mėnesį pas mus Graikijoje 21 procentas nedarbo, o nedarbas apie jaunimą siekia 50 procentų. E, ir vis daugiau mažų rytinių įmonių bankrutuoja. Taigi, mūsų socialinę modelį, kaip tokiam iškilo grėsmi. Pone Van Rompojau, noriu pasveikinti Jūs dėl to, kad protestas Jūsų mandatas, tačiau e, norėčiau, kad Jūs ir ponas Barosa nemanytumėte, jog mes dabar galime vieni kitus sveikinti ir džiaugtis tuo. Gaila, tiesąkant, kad Jūs tęsite šias užduotis. Pone Verman, pone pirmininkė, e, gerbim kolegos, per praeisę vadovo tarybą buvo padaryta esminė pažanga tam, kad Europa žengtų uh, ekonominio augimo ir užimtumo uh, keliu. Čia tai paminėčiau penkių priemonių paketą. Tačiau e, strategija 2020 yra skirta tam, kad būtų užtikrintas darbo vietų kainumas, užbaigta vidaus rinką ir tai leis sukurti darbo vietas. Tačiau esu labai sutrūpinusi dėl nedarbo tarp jaunimo. Turime dėti visas pastangas tam, kad būtų sumažintas jaunimo nedarbas, kad jaunimas turėtų sąžininkus šansus. Manau, kad investicijos, didesnės investicijos į profesinį rengimą ir tolimesnį mokinimąsi yra pagrindinė prielaida šiam šansui. Taigi suteikiamo mūsų jaunimui e, šį šansą. Mūsų jaunimas turi teisę šią, šį šansą. Dėkoju, ponė Verman ir dabar Saris Volskis. Bravo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad laikas bėga greičiau, nei taryba sugeba posėdžiauti, ponė pirmininkė. Krizė sąlygo, apie krizę viskas faktiškai buvo pasakyta, tačiau veiksmų, kaip čia matome, trūksta. Aišku, mums reikia ir konsolidavimo, ir augimo, tačiau turime augimo užtikrinti, o ne apie jį kalbėti. Galime taikyti sankcijas, nuobaudas, tačiau tokiu būdu nebus užtikrinamas augimas. Ir šios diskusijos man primena socialistų ralius, socialistų suvažiavimus. Pirmiausia, turime mutualizuoti skolą, sugūti, sukurti augimo obligacijas, ne projektinės e, ar kitas obligacijas. Tačiau pamirštame, koks yra krizės kontekstas. Pirmiausia, yra bendras nuovargis ir trūksta politinės valios, vyrauja nacionalinis egoizmas. Nacionalistiniai protrūkiai, kaip tinklapio Niderlanduose atveju dar labiau skleidžia tą nacionalizmą visoje Europoje krizės sąlygomis ir naikina pagrindinės vertybės ir judėjimo laisvės ES. Kitas dalykas - žala, kurią atneša krizė užsienio politikai, kuri vis silpnėja ir Šengenas susiduria su žlugimo rizika. Taigi, esant tokiam kontekstui, dėja taikomi dvigubi standartai. Graikija Gelbimo operacija puikiai, sveikintina ne tik dėl ekonominių priežasčių, bet ir dėl solidarumo sumetimų ir dėl politinių dalykų, nes tai rytinis ES flangas. Na ir tuo pat metu taikome visai kitokius standartus Vengrijai, kuri baudžiama už nuodėmes, kurios atsirado kai socialistų vyriausybė ėmėsi atitinkamų veiksmų ir dabar ta šalis yra aklai baudžiama jūsų komisijos, ponė Barose. Dabar, ponė Barosai, dabar Graikija, Graikija daromos nuolados, kad pasiektų atitinkamų tikslų, o Vengrija yra baudžiama. Kokį signalą tai nusinčia? tiems, kurie yra nusikaltę ir tie, kuriems vykdo reformas. Tai tikrai nėra nuosekli politika. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodį suteikiu per Vanšberės. Pane pirmininkė, aš norėčiau Jums pirmiausia per Jūs padėkoti Jūsų pirmininko, jūsų prezidento pasisakymui taryboje, nes tai buvo svarbiausias akcentas diskusijose, kai buvo sprendžiamas pagrindinis Europos identiteto klausimas, Europos socialinio modelio klausimas ir to proceso legitimumo, demokratinio proceso legitimumo klausimas. Buvo pasirašyta sutartis e, tarybos e, posėdėje. Na ir tos vyriausybės, kurios geriausiai, aktyviausiai dalyvauja Merkozy strategijoje, dabar susiduria su didžiausiais sunkumais. Nei Ispanija, nei Niderlandai man panašu, tikrai netinkamai taikė sutarties nuostatas. Na ir, ponė pirmininkė, panašu, kad staiga buvo atskleista atsakomybė kalbėti apie augimą. Tačiau ne, pagal, ne apie tą pačią e, auksinę taisyklę. Aš norėčiau pasakyti, kad e, augimas nebus užtikrintas, jeigu nesutvarkysime vidaus rinkos. Jeigu nekovosime su neigiama integracija. Jeigu neužtikrinsime pusiausviros, kuri atsispindi strategijoje 2020. Tikrai neužtikrinsime augimo, jeigu naikinsime socialinį modelį. Tokiu būdu augimas dar labiau mažės. Reikalinga paprasta Europos identiteto apsauga. Ir jeigu norime kalbėti apie augimą, Pirmiausia, turime kalbėti apie užimtumą, apie bendrą energetikos strategiją, konkrečią kovą prieš vengimą mokėti mokesčius. Ir tikrai, kažin, ar ne, nevertėtų pasmerkti vienašališkų kai kurių valstybių susitarimų. Aišku, dabar darantis dėl finansinių perspektyvų, dėl tinkamų finansų reikia kalbėti ir apie finansinių sandorio apmokestinimą. Ora la parola al presidente Barroso. Dėkuoju pirmininkė, aš norėčiau konkrečiai atsakyti į pateiktus klausimus. Pirmiausiai, klausimas dėl 12 vyriausybių laiško. Aš esu pasakęs vadovų taryboje, kad galėčiau pritarti beveik kiekvienam šio laiško žodžiui, nes jame atsispindi labai svarbus elementai susijęs su augimu, vidaus rinkos stiprinimu ir struktūrinėmis reformomis. Bet taip pat e, norėčiau e, pabrėžti valstybėms narėms du aspektus. Pirmiausiai, nekalbame apie socialinį aspektą šiame laiške ir kovą su skurdu skurdu. Man atrodo, kad turėtume derinti tam tikrą struktūrinę formų priemonės su priemonėmis aktyviomis, kurios skirtos socialiniai būkliai pagerinti. Antras dalykas. Aš vadovų taryboje pasakiau, jog esu nustebęs, kad nei karto neužsiminta e, laiške į strategiją Europa 2020. Tai reiškia, kad strategija, kurią patvirtino vienbalsiai e, vadovų taryba, nei karto nepaminėta valstybių ir vyriausybių vadovų. Tai taip pat yra kreipimasis mano į parlamentą. Mes turime šią strategiją ir turėtume ją taikyti, ryštingai gyvendinti ir visus jos elementus. Aš apie tai būtent kalbėjau, kai turėjau galvoje, kad mes tą strategiją turime perimti visais lygmenimis. Aš e, parengiau atsakymą e, tiems 12 vyriausybių vadovų ir ten yra priedas, kuriame pasakyta, ką turi padaryti Europos institucijos, ne tik e, ministrų taryba, vadovų taryba, komisija. Uh, E, bet ir kiti. Ir mes matome, kad šiaip kai kurie sprendimai yra blokuojami pačių vyriausybių, e, kurios pasirašė laišką. Pavyzdžiui, e, bendrijos patentas. Mes jau diskutuojame 30 metų šiuo klausimu ir tuo pačiu metu yra vyriausybių, kurios ragina užtikrinti daugiau augimo Europoje, bet kurios iki šiol dar blokuoja sprendimą dėl Europos patento. Būtent dėl to mums reikia susitarti, kodėl apie tai nekalbama, kai kai kalbama apie Europą, kai sakoma, kad Europai dabar yra sunku. Reikia tikrai pasižiūrėti, ką e, galima padaryti, kas turi dar pasistengti, kad Europa žengtų į priekį ir kas blokuoja kai kuriuos sprendimus. Manau, kad tai yra esminis dalykas tam, kad politinė prasme gerai diskutuotume sąžininkai, bet ir intelektualiai teisingai kalbėtume. Uh, Dėl Graikijos. E, būtent čia reikia sažiningumo, atvirumo. Graikijos situacija tokia yra ne dėl euro. E, tiesa yra ta, kad yra ir kitos valstybės, kurios nepriklauso eurozonai, kuriuoms reikia pagalbos programų. Ir e, pirmoji valstybė tai yra Islandija, kuri net nepriklauso Europos Sąjungai, ji e, pirmoji labai nukentėjo nuo mokėjimų krizės problemų. E, Mes turime galvoti apie dvi priežastis. Tai yra e, valstybės skola daugelį valstybių ir antras dalykas e, finansinis elgesys ir atsakomybė daugelie sričių, ne tik Europos Sąjungoje. Ir šiandieną turime e, atsakymus, kurie labai sudėtingi yra euro požiūriu, nes turime neišbaigtą pinigų sąjungą, mes neturime ekonominės sąjungos priemonių visų. Ir turime dabar galvoti apie liekančius iššūkius. Bet bus nei intelektualinė, nei politinė prasme teis, neteisinga sakyti, kad visa krizė atsirado dėl euro. Euras yra krizės sprendimo būdas. Dėl to atvirai pasakysiu, negaliu sutikti su tuo, ką sako kai kurie kad e, Graikija dabar labai kenčia, kad jie apgailestauja dėl Graikijos, bet jų vyriausybės nei lyros, nei e, vieno euro neskiria, kad padėtų tai Graikijai. Būtent mums tokio solidarumo reikia, pagalbos. O kas, e, kalbama apie Graikijos e, defaultą, tai yra įsipareigojimų nevykdymą, savo, kad tai bus toks sprendimas. Bet ar tai galėtų būti sprendimas ES, kaip dėl investicijų, kas bus e, su viešuosiamis paslaugomis valstybė nebegalės mokėti valstybės tarnautojams, mokyklos, ligoninės nustos veikti. Tai yra toks e, rezultatas to defaulto, būkime atviri. E, iš tikrųjų, politiškai būtų nesažininga ir ne, intelektualinė prasme nesažininga kalbėti apie defaultą Graikijos. Sakoma, kad programa Graikijai neveiks, nepasiteisins. Atvirai reikia kalbėti. Graikijai skirta programa yra programa, kurią vienbalsiai patvirtino eurozonos valstybės. Ir komisija, e, Europos centrinis bankas, Tarptautinis valiutos fondas reagavo, e, mobilizuodami, bet dabar turime galvoti apie tai, kiek bus pagalbos suteikta. Graikija patvirtino programą ne tik vyriausybė, bet ir e, parlamentas su dviem pagrindinėmis partijomis Ir niekas nesako, tik tie, kas sako, kad programa nepasiteisins, tai turėtų pagalvoti, kaip iš tikrųjų geriau padėti Graikijai. Mes turime galvoti, kaip padėti, kaip e, paremti tam tikrus visuomenės sluoksnius ar sumažinti socialinės. Um, sąnaudas ar pagerinti socialinę padėtį, kadangi kai kam yra labai sunku. Ir mes tada turėtume galvoti apie tai, kaip atskurti konkurencingumą, kuris yra labai svarbus. E, kitas dalykas e, - standartų dalykas. Apie tai kalbėjo e, ponas Arišvolski. Komisija darys viską, kad būtų galima taikyti be jokios diskriminacijos sutartį. Jūs minėjote Ispaniją, Vengriją, Vengriją bet e, egzistuoja esminiai skirtumai tarp tų dviejų šalių. Vengrija e, siekia 11 metais sumažinti deficitą, o Ispanija turi tą padaryti 13 metais. Mes pasiūlėme Vengrijai tam tikras priemonės, bet ne tik Vengrijai, penkioms valstybėms iš viso pateikti tokie pasiūlymai. Tai yra Lenkija, Kipras, Malta, Belgija ir Vengrija. Visos sutiko su tuo išskyrus Vengriją. Taigi tai nebuvo kažkoks tai išskirtinis požiūris į Vengriją. Vengrija pati nenorėjo e, sutikti su komisijos pasiūlymu. Priešingai, Lenkija, e, e Kipras, Belgija, Malta e, siekia. E, vykdyti tuos pasiūlymus, e, tai yra valstybės, kurios priklauso ir nepriklauso eurozonai dabar, atsirado e, dirbtinė e, takoskira tarp eurozonos valstybių. Komisija visuomet palaiko ES, Europos vientisumą ir mes nenorime dviejų skirtingų standartų e, skirtingoms valstybėms. E, diskusijos yra labai įdomios, labai naudingos ir aš matau, kad e, išsakyta tam tikra ir e, pagri, konsensusų pagrista nuomonė. Reikia kur kas daugiau daryti, kad kovotume su jaunimo Darbo mes sukūrėme specialias grupės e, tam tikslui. Buvo kalbama apie tai, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu. Komisija ne tik deklaruoja, jau mes pateikę esame konkrečių pasiūlymų E, mūsų yra konkrečios diris, dire, e, pasiūlytos pateikti pasiūlymai dėl trečiųjų šalių ir jau keletą mėnesių taryboje šie sprendimai yra, bet dvi valstybės narės blokuoja e, šiuos sprendimus ir kaip žinia, reikia vienbalsiškumo. Jeigu norite ką nors kritikuoti, tai kritikuokite ne komisiją, padėkite mums uh, nuimti tą blokavimą. Uh, O dėl Graikijos galiu pasakyti, kad tai buvo viena iš temų e, mano diskusijų su ministru pirmininku Papadėmus. Aš esu pakvietęs e, visus e, susitarti ES su Šveicarija, taip pat Graikija turėtų pasirašyti dvišalę sutartį su Šveicarija dėl e, indėlių ir mokesčių. Apie tai kalbėjau su Graikijos ministru pirmininku, bet jau kalbėjau ir su e, Šveicarijos konfederacijos e, vadovybė. Kitas dalykas, dėl kurio reikia sutarimo ir kur išgirdau tarsi vieningą nuomonę, reikia dirbti daugiau siekiant baigti kurti bendrąją rinką. Mes e, vėl e, pateiksime pasiūlymų dėl bendrosios rinkos akto, galite mumis pasikliauti. Mums e, reikia taip pat baigti rengti veiksmus dėl investicijų E, vadovų taryba e, matė tos pasiūlymus, e, sulaukta pritarimo, dabar reikia galvoti apie teisėjų kuros dokumentą dėl projektinių obligacijų, turime galvoti apie investicijas ir apie tai, kaip tai turėtų atsispindėti naujoje finansinėje perspektyvoje. Mes turime galvoti, kaip rasti išteklių investicijom. Kai kurios valstybės narės nebeturi biudžetinės erdvės viešosioms investicijoms, dėl to mums reikia galvoti ir daug kas tuo sutinka. Reikia dirbti kartu, kad mes galėtume sutelkti tam tikrus išteklius europietiškoms investicijoms. Ir vienas iš e, kelių būtų projekt, turėtų obligacijos ir taip pat turėtų tam tikri dalykai atsispindėti naujoje finansinėje perspektyvoje. Tikiuosi, kad mums komisijai pavyks e, patenkinti mūsų ambicijas ir pasiekti pakankamai gerų rezultatų. Mes turime pasitelkti visus augimo svertus, kaip kad moksliniai tyrimai, inovacijos ir kiti dalykai, bet tam reikės labai daug darbo, labai daug ryšto ir aš iš ties manau, kad augimui Europoje mums nereikia e, daugiau kalbėti apie augimą. Mes turime pradėti įgyvendinti priemonės ryštingai. Ir e, tokiu atveju mes žinosime, kad galėsime įvykdyti savo duotus paž, pažadus, bet ne tik institucijos turi dirbti, bet ir kiekviena valstybė narė. Ačiū. Dėkoju komisijos pirmininkui ir dabar pasisakys vadovo tarybos pirmininkas panas Vandrampojas, prašau. Mėly kolegos, ponė pirmininkė, pirmiausia norėčiau padėkoti visiems, kurie mane pasveikino. Mane perinkus eiti šias pareigas, aš norėčiau pasakyti, kad ne visur entuziastingai buvau pasveikintas, tačiau esu prie to pripratęs. Kalbėsiu apie strategiją. Buvo bendrai kritikuotas požiūris, tačiau būtent šios strategijos mes ir sieksime. ES lygmenių ir taip pat valstybių narių lygmenių. Tai yra ta strategija, kuriai pritarė visos valstybės narės, visi ministrai pirmininkai, valstybių vadovai nuo pat krizės pradžios prieš dviejus su pusę metų. Na ir tie, kurie mane išrinko prieš dviejus su pusę metų, jų beliko dvylika. Ir dabar visi tarybos atstovai, visi 27 e, valstybių vadovai beveik visi pasirašė fiskalinį paktą. Galime, tie, kurie kritikuoja tą bendrą požiūrį, aš norėčiau pasakyti, kad per tuos dviejus su pusę metų Tai buvo vienbalsiškai taryboje patvirtinta bendra strategija. Aišku, suprantame, kad kelias nėra lengvas, kad tai yra nepopuliarus kelias, kuris duos vidutiniškų rezultatų, tačiau tai yra vienintelis pasirinktas kelias ir mes nuosekliai juo žengsime. Per, mano įžanginį, per savo įžanginį žodį aš sakiau, kad labai atsargiai sakiau, kad strategija turėtų duoti rezultatų, pasiekėme svarbų momentą. Aišku, aš labai atsargiai tai teigiau. Ir kai kurie interpretavo mano žodžius, kad lyg krizė baigėsi ir panašiai. Jokių būdų. Aš tiesiog pasakiau, kad tai yra svarbus momentas, esant sudėtingai kriziai. Ir nekalbame apie eurozonos baigtį. Apie tai daugiau nekalbama. Na, ar visos problemos buvo išspręstos? Jokių būdų ne. Tačiau, kai matau, kad bankų sektorius mobilizuoja, kai matau, kad smarkiai sumažėja palūkanų normos daugelie valstybių, kurios, e, kurioms yra daromas e, spaudimas. Faktiškai galiu teikti, kad e, jau banga leidžiasi žemyn, bet aišku, tas kelias dar bus netrumpas. Mes matėme, kad ekonominis augimas 2010 metais, 2011 metais, ko tikimės 2012 metus, metais, aišku, pats tinkamiausias kelias yra atkurti pasitikėjimą eurozona. Tai yra pačios pirminės augimo užtikrinimo sąlygos. Ir daugelie valstybių narių dabar būtent ir trūksta to vartotojų ir investuotojų pasitikėjimo, pasitikėjimo eurozonos ateitimi rodo, kad būtų parodyti ženklai vartotojams, investuotojams, kad yra grįžtama prie augimo tendencijų. Mes kalbėjome apie struktūrinės reform, reformas ir aš kalbėjau apie valstybių narių struktūrinės reformas. Kalbėjome apie ugnesienės ir įvairias iniciatyvas, kurių mamasi finansų sektoriuje. Tačiau pamirštame, kad šalia tų ugnesienių ir atsižvelgiant į praeitą savaitę primtus sprendimus, šalia viso to, apie ką mes per mažai kalbėjome šiandien, būtent reikalingos užimtumo produktų rinkos struktūrinės reformos, kad būtų atkurtas našumas valstybėse narėse ir ES apskritai. Būtent to mums reikia. Tik tokiu būdu atslūks krizė. Ir mane šiandien labiausiai nustebino tai, kad Europos semestro terminas apskritai nie kartą šiandien nebuvo paminėtas. Nei vieną vienintelį kartą. Na, kai kurie galbūt tam tikrų aluzijų darė į tą terminą, tačiau nedaug tų aluzijų buvo. Bet tai yra Europos vadovų tarybos tikslas įvertinti Europos semestrą ir pažiūrėti, kokia yra situacija, na, biudžeto klausimų, makroekonomikos klausimų ir užimtumo srityje. Valstybės narės turi teikti savo reformos planus savo stabilizavimo planus ir mes teikiame atitinkamas rekomendacijas per komisiją, teiksime rekomendacijas gegužės mėnesį ir tuomet e, iš naujo apie tai pakalbėsime. Tačiau jeigu nekalbėsime rimtai apie Europos semestrą, tuomet krizė dar kartą atsinaujins. Ir man tikrai labai apmaudu kad apie tą esminį projektą šiandien nebuvo kalbėta, projektą, kuriam pritarė ir parlamentas, ir pritarė tikrai entuziastingai. Taigi reikia išsilaikyti šiuo etapu, kai reikia neišvengiamai sutvarkyti viešuosius finansus faktiškai visose valstybėse, reikia išsaugoti ilgalaikę politiką. Na ir Komisijos pirmininkas visiškai teisingai kalbėjo apie strategiją 2020. Viešųjų finansų sutvarkymas turėtų būti pagrindinis prioritetas. Taip, sumaž, sumažinti deficitą ir skolą, tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti, užsitikrinti ateitį, investuoti į mokslinius tyrimus, plėtrą, švietimą, mokymą, jaunimo mokymą, investuoti į klimato politiką, reikia išskirti prioritetus tvarkant, tvarkant viešuosius finansus. Tai yra pagrindinis iššūkis. Na ir mes pareikalavome iš bankų labai svarbaus indėlio, kad būtų nurašyta didžiulė Graikijos skola ir kad būtų stabilizuotą situaciją Graikijoje. Aš pritariu visiems, kurie reikalavo dar griežtesnių, kur kas griežtesnių priemonių, kovojant su mokesčių sukčiavimu ir vengimu mokėti mokesčius. Komisija teigia, kad taiko tam, tik, tam tikras priemonės, tačiau, aišku, svarbu, aišku, tiesa, kad reikia vienbalsiškumo tvirtinant tokias priemonės, tačiau jau nacionalinių lygmenių galima šį beitą padaryti, ne visuomet reikia europinių veiksmų. Graikijoje yra viena problema mokesčių surinkimo problema, tai yra neteisybė. Ir iš ten ir kyla didžiulis valstybės deficitas, kurį matome. Reikia tvarkant biudžetą, be jokios abejonės išsaugoti ir solidarumą. Būtent dėl to ES lygmenių yra teikiama pagalba Graikijai. Tai yra šimtas procentų Graikijos BP bendro vidaus produkto lygio skola. Taigi štai ką reiškia solidarumas, europinis solidarumas, teikiant solidarią pagalbą Graikijai. Na ir taip pat, tvarkant viešuosius finansus, reikia išsaugoti ir klimato kaitos tikslus, šalia kitų tikslų, tam, kad būtų galima užtikrinti ir efektyvų energijos vartojimą. Mes reikalaujame valstyb, iš valstybių narių imtis tolesnių veiksmų, tvarkyti viešuosius finansus ir užtikrinti tinkamą užimtumą. Ir mes e, tikrai balandžio mėnesį teiksime atitinkamą pagalbą per šalims specifines rekomendacijas, kurios bus aptariamos birželio mėnesį. Reikia konkrečios politikos Graikijos atžvilgiu, mes su Graikijos premjeru, aišku, e, toliau dirbsime šiuo klausimu. Vieninga rinka. Vieninga rinka nieko nekainuoja ES biudžetui, yra 12 vyriausybių vadovų laiškas. Aš nepritariu tiems, kurie sakė, kad nereikia, nereikia kreipti dėmesio į tą laišką. Priešingai, aš manau, kad reikia kreipti dėmesio, dėmesį į tą laišką, reikia atidžiai jį perskaityti Ir pastarasis projektas, kuris buvo aptartas taryboje, yra projektas susijęs su vidaus rinka. Ir mes jau atsižvelgėme į tame laiške, 12 vyriausybių vadovų laiške, išsakytus bendrai priimtinus elementus. Kalbant apie ekonomikos stimuliavimo priemonės, apie tai daug kas kalbėjo, tačiau dabar kuriant ekonomikos atgaivinimo politiką, tvarkant viešuosius finansus, reikia kur kas rimčiau, kur kas intelektualiau dirbti. Viešų finansų tvarkymo politikos, politikoje reikia išsaugoti ir kitą elementą. Reikia numatyti išlaidas, kad būtų investuojama į uh, viešo, kad būtų investuojama į mokslinius tyrimus, plėtrą ir užimtumą. Dėl Sirijos. Na tai yra e, svarbu, kad e, Junktinių tautų saugumo taryba gautų atitinkamą mandatą dėl Sirijos. Ir dabar kliūtis kelia ne Europos Sąjunga, o e, dvi kitos šalis, kurios yra įvardytos ir vadovo tarybos išvadose. Ir tikrai Tokiu būdu galėsime tik taikyti priemonės prieš Siriją. Mes nesame kaltieji, mes juk norime apsaugoti gyventojus vietoje, mes norime teikti humanitarinę pagalbą vietoje, bet norint to pasiekti, reikalingas Junktinių tautų saugumo tarybos mandatas. Tai buvo padaryta Libijos atveju ir pilnai pasinaudojame tuo mandatu. Šiuo metu yra kitų galimybių Sirijos atžvilgių, tačiau mandato, konkretaus mandato nėra. Konkrečiai dabar dėl Bosnijos. Dalyvavau į labai įdomiose pokalbėse su naujoju Bosnijos ir Snaukovinos ministru pirmininku ir labai svarbu yra tai, kad ši naujoji Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė yra labai proeuropietiška. Taigi dabar ES institucijos turi pasirinkti atitinkamą poziciją dėl šios šalies. Ši šalis turi europinę perspektyvą, perspektyvą tačiau pirmą sįki konstatuojame, kad ir ši šalis yra nusiteikusi proeuropietiškai. Ši Europos Sąjungos, ši šalis esanti prie Europos Sąjungos sienos tikrai turėjo labai dramatišką istoriją. Pone Van Ropojau, kaip pats esate pastebėti, skirtingai buvo uh, pažiūrėta iš jūsų, jūsų perrinkimą priklausomai nuo frakcijos. Na, aš manau, kad, kad organiškame parlamente e, gan ir nuvalu, kad tas entuzijazmas nėra pernelik didelis. Tačiau te galiu patikinti, kad e, Europos parlamentas veikina su jūsų perrinkimu į pareigas. Mes jūs palaikysime ir niekiek nebejojame dėl jūsų asmeninio e, integralumo. Sveikinu. Kągi, dabar atsisveikiname su pirmininkais pono e, e, Baros ir pono Ventrojų. Na, paliekime jūs likimą valiai. Pas mus jūs e, esate, pas mus jums tikamesnė vieta negu kitur, bet ką darysi. O dabar žodis ponai, ponui Haglund. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, ponas Varoso, ponas Vandrovas tiesiog išeina ir turiu, noriu pasidžiaugti, kad vadovų taryboje dar sėki buvo pabrėžta, kad vien e, taupimu ir vien skolimisu negalima užtikrinti ekonominio augimo ir e, darbo vietų kūrimus. Mes dirbame ties e, vadinamojo šešių priemonių paketu ir Tai iš tikrųjų dabar puiku, kad tų šešių priemonių dėka buvo patvirtintos tam tikros korekcinės priemonės. Deja, Vengrija neprisijungė prie šių priemonių paketų. Na ir būtų buvę gerai, jeigu vadovo taryba būtų pripažinusi būtinybę užtikrinti daugiau automatizmo, jeigu norime tinkamų rezultatų, e, derantis dėl šių šešių priemonių paketo taryba buvo prieš šį principą. Ponas Farhofštetas kalbėjo apie tai žalos atlyginimo fondą. Gelbimo fondą. Ir iš tikrųjų e, dėl rinkos spaudimo tokie mechanizmai nieko neduoda. O kai dėl Europos 2020 strategijos, tai pritariu ponui Baroso gan ciniškam požiūrį. Tai yra, kad nežiūrint visų gerų sprendimų ir pasiūlymų, pavyzdžiui, per paskutinį tarybos posėdį, ta pati taryba dabar nori e, sumažinti finansavimą e, moksliniams tyrimams ir, e, plėt, ir mokslui per kitą finansinę perspektyvą 560 milijonų eurų. Gaila. Dėkuoju, ponė kolega. Ir toliau dvi minutės ponui Zalba Bidigan. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ir ponai. Trečią sykį pasisakau plenarnė sesija e, ši, dėl šio klausimo šiais metais ir e, kalbėsiu tą pačią kryptimį. Tačiau, kaip sakė Mildi Manumūno, e, jeigu nori kažko pasiekti, nuolat karto, kalkit tą patį vinį. Taigi noriu pasisakyti už tai, kad reikia aktyviai gyvendinti tas priemonės, kuris buvo patvirtintas per paskutinėsias vadovo tarybos, kai buvo teisingai pastebėjęs e, komisijos pirmininkas, reikia tęsti darbas. Ponios ir ponai, reikalingas ekonomis augumas. Ir e, taupydami galėsime sukurti stabilumą ir pasitikėjimą. Tačiau turime įveikti krizę ir turime. E, grįžti atgal į gerovės valstybę, kur visi turi darbą. Tai reiškia, kad reikia skubiai gyventintas priemonės, kurios skatins ekonominį augimą. Čia turiu galvoje tas priemonės, kurios buvo patvirtintas per paskutinėsias tarybas. Ir tas priemonės turi lydėti reformas. E, Ko, Ispanija yra įsipareigojusi e, vykdyti reformas, vadovausimės šią dvasę. Ir pastaruoju metu buvo patvirtintos trys pagrindinės reformas. Tai yra biudžeto stabilumas, finansinė reforma, o taip pat ir darbo teisės reforma. Ir ši reforma dvasia to nesibaigė, kaip sakė ponas Rahojus, Ispanijos ministras, Ispanijos prezidentas, svarbiausia nepatvirtinti reformą, su jas įgyvendinti. Taigi, turime kurti užimtumo planus, įgyvendinti tuos planus, o taip pat e, reikia sugebėti pristaikyti prie aplinkybių. Taigi gyvename pasaulį, kuris nuolat keičiasi, turime būti lankstus. Ir kaip tingiu pasidibėjęs ponas Rahojus prieš Ispanijos parlamentą, o taip pat ir Luis Derindas, finansų ministras, Ispanija laikosi šių įsipareigojimų ir juos gyvendins ateityje. Taigi, kaip niekad anksčiau Ispanija yra proeuropietiška ir tai e, pademonstravo ir taryboje įsipareigodami laikytis primtų įsipareigojimų. Dėkoju. Na, e, matote, kad šiek tiek atsiliekame nuo uh, numatyto tvarkarašio, todėl labai e, griežtai žiūrėsiu į kalbėjimo laiką. Uh, dabar jau balsavimas atdėtas iki uh, ketvirčio po pirmos. Dabar žodis ponui Bulmanui. Dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Ženkime žingsnį ekonominės raidos tikrovė. Metų pradžioje ekonomikos augimas sustojo Italijoje, Ispanijoje taip pat, Portugalijoje negeriau. Nider... Net ir Niderlanduose atsirado problemų. Net ir Vokietijoje dabar mažiau užsakymų pramonė, o dabar prieš žaidimas ponas e, komisijos pirmininkas ir beje prie, šiandien ryte su juo puikiai e, pasišnekėjome. Taigi komisijos pirmininkas, panašiai kaip ir vadovo tarybos pirmininkas, 10-15 kartų pasisakymo metu paminėjo užimtumą ir ekonomijos augimą. Bet ar dėl to, kas pasikeis? Ne. Dėl nuo tuščių žodžių niekas nepasikeis. Ir todėl norėčiau sužinoti, ko yra Kas yra nauja? Kaip komisija, valstybės narės ir taryba naujai žiūri padėti? Ponas Barozo minėjo, kad taip, struktūrinės reformos turi apimti ir socialinį solidarumą. Konkrečiai apie tai pakalbokite, nes apie tai jau senai kalbame. Sukonkretinkite, sureaguokite į tai, ką sakė konkrečiai socialistų frakcija ir ponas Voboda, turime pasirūpti jaunimo užimtumą. Ar norite minimalių darbo atlygio visose Europos valstybėse narėse, tam, kad šie darbo atlygiai dinamiškai e, būtų pritaikomi prie produktivumo? Ne, jūs visuomet neigdamėte, kad tai yra susijęs su investicijomis. Sakėte, kad tuom pakaks e, struktūrinė reforma. Taigi, kurgi yra investicinis koridoras, dėl kurio diskusija ginčiamės, kai kalbėjome apie šį paketą. Jūs kalbėjote daug apie ekonomikos augimą, tačiau nieko apie investicijas. Baigėsi metas su šiem žodžiam, prie metas darbams. Dėkoju, ponė Bulmanai. Dėkoju ir už tai, kad atsivedė čia savo gerbėjų klubą. Ir dabar, panašiai, plin, dvi mintis. Pana Šiplin. Dėkuoju, pirmininkė. Vadovo tarybos sprendimas e, pritarti Serbijos e, kaip kandidatės statusui turi e, dviejopo aspekto. Tai reiškia, kad bandoma jau visiškai baigti diskusijas, išspręsti situaciją dėl karo, kuris vyko Balkanuose. Kitas dalykas baigti visą laiką e, laikyti Serbiją kažkokią blogietę. Tai turėtų turėti ilgalaikę sėkmės, pirmiausia, užtikrinti stabilumą piesryčių Europoje, nes be Serbijos tai neįmanoma. Serbija turėtų e, ir stabilumas turėtų e, užtikrinti, kad visose srityse, kaip kovoje su organizuotu nusikalstamumu, bus pasiekta pažangos. Tačiau Šis žingsnis turi ir didesnės, gal daugiau didesnės reikšmės. Tai reiškia, kad ES e, plėtra nors sulėtėjo, bet nesustojo. Tai labai svarbu pietryčių Europai. E, Ir taip pat svarbu prisiminti, kad nežiūrint ekonomikos krizės, ES siekia stiprinti stabilumą kaiminystėje ir naudoja švelnesias galės. Tai pasakytume apie rytų kaiminystės šalis. Ir taip pat matome, kad siekiama rimtai šios strategijos tikslų ir kitų priemonių tikslų. Mūsų e, svarbiausias tikslas, aišku, yra krizę įveikti. Ir e, taryba taip pat teisingus žingsnius priėmė. Labai svarbu, kad fiskalinė drausmė žengtų koja, kojant su pripažinimu, jog labai svarbus yra ekonomikos augimas. Jeigu to nebus, ES nebus tokia patraukli ir jos švelniosios galios nebebus tokios galingos. Dėkuoju. Dėkuoju, kolega. Ir dabar vieną minutę ponui Kalfin. Thank you, President. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmininkas e, Baroso sąja, kad nėra augimo be stabilumo ir be pasitikėjimo augimo nebus. Jis taip pat turėtų žinoti, kad nėra stabilumo be augimo ir dinamiškos ekonomikos. Problema E, kuri susijusi su komisijos ir tarybos e, veiksmais yra ta priemonės skirtos e, problemams spręsti yra šališkos. Matome fiskalinės priemonės, kurios įrašomos į teisės aktus ir kurios numato griežtas bausmes. Augimo pusėje matome tik žodžius, gražias deklaracijas, nėra jokios paramos biudžetui. Rezultatas labai aiškus. Aš turėjau galimybę e, su e, Rize Ferreira ir Giobels pamatyti tam tikrus dokumentus e, kalbama apie tai, kad Graikija negali aptarnauti savo skolos, bet tai susijęs su Europos politikos priemonėmis, kurioms mes turime pritarti. Ponas E, Baroso kalbėjo apie struktūrinius pokyčius, apie galingesnį Europos biudžetą. Mums iš tikrųjų reikia tų dalykų, kaip ir projektinių obligacijų. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas dviems minutėms, ponas Talojan. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi tarybos e, sustikimo ir įnašų, taip pat komisijos įnašų, galvojant apie situacijos gerinimą valstybėse narėse, kurios susiduria su pernelik didelė valstybės skolos problema. Bet taip pat esu ir nusivylęs, nes net ir po šio Europos vadovų tarybos sustikimo Rumunija ir Bulgarija vis dėlto nepriimtos į Šengeno zoną, nors išpildė visas sąlygas būtinas pagal Šengeno sustarimą. stat membru care se opune intrării româniei i bulgariei în zona schengen Neatsitiktinai Rumunijos ir Bulgarijos įstojimui Schengen erdvę prieštarauja tik viena valstybė narė. Ir sakau neatsitiktinai, nes Niderlanduose yra nedidelė partija, kuri e, turi vietų vyriausybėje, iškėlusi iniciatyvą e, atidaryti interneto svetainę žaidinėjančią Europos vertybės ir e, pasisakančią prieš laisvą asmenų judėjimą Europos Sąjungoje. Dėja, iki šiol Europos komisijos reakcija, Europos tarybos reakcija e, buvo gana silpnos. Manau, kad mes negalime toleruoti tokių iniciatyvų valstybėje narėje, kuri priklauso Europos Sąjungai. Tai yra E, Europos vertybių pažeidimas. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas šiandien po pietų priims tvirtas priemonės smerkiančias tokias iniciatyvas. Ačiū. Ačiū. Toliau vieną minutę poniai Podimata. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog džiugina tai, jog visi dabar pripažįstame, kad jeigu yra laikomasi vienašališko požiūrio. Negalima išgelbėti nei Graikijos nuo krizės, nei visos Europos išvesti iš aklavėtės. Reikia įsipareigojimų, konkrečių veiksmų, nebepakanka vien tuščiai kalbėti. Turime įtikinti visus kitus veikti ir taip pat įgauti vėl piliečių pasitikėjimą mumis. Turime imtis konkrečių priemonių, pavyzdžiui, finansinių sandorių mokestis arba Europlius paktas, bet Taip pat dar reikėtų pakalbėti apie um, tai, kaip, kaip dažnai bur, lyg burtažodžiais naudojamasi demokratijos ir kitomis savokomis. Um, kiekvienas gali turėti savo nuomonę, taip, bet negalima kalbėti um, neva Graikijos demokratijos interesų vardu. Graikija pasirinko aiškiai eurą ir negalima dabar e, savo problemų e, fokusuoti į e, kitas šalis ir tarnauti kitiems interesams. Ačiū, mielai kolegiai. Dar tik priminsiu visų laikytis jiems nustatyto kalbėjimo laiko, nes jeigu viršysite bent 10 sekundžių savo kalbėjimo laiką, tikrai nespėsime baigti posėdžio iki antros valandos. Toliau ponas Rangelė. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasveikinti tarybos atstovus. Ne dėl to, kad priemonės yra idealios, bet jos yra įmanomos. Nėra jokios kalbos, kad šiandien galime būti nusteikę kur kas optimistiškiau negu prieš tris mėnesius ar pusmetį. Daugeliai valstybių dar reikia dėti didelės, didelės pastangas, kad jos stabilizuotų savo finansus ir jos konsoliduotų. Ir tos pastangos kai kuriuose valstybėse vykdomos tik todėl, kad to reikalauja Europos Sąjunga, kad jos atgautų pasitikėjimą rinkose. Būtina joms visą tai daryti. E, tai yra būtina taip pat ir augimui. Na ir turit galvoje pateiktas garantijas, įskaitant Portugaliją, kad bus konsoliduojami valstybė finansai. Aš esu įsitikinęs, kad e, pasirašus naują sutartį 25 šalims galima siekti e, augimo bet tik šis pasitikėjimas, kuriamas po, po truputį užtikrins augimą. Na ir labai svarbus yra solidarumas su turtingesnių valstybių, su skurdesnėmis, bet ir priešingai taip pat. Ačiū. Toliau ponas Rūčiakas. Vieną minutę. Ačiū, pana pirminkė. Čekija vadovaujant euroskeptikams ir eurofobijos e, vyriausybei, e, ji nepasirašė fiskalinės sutarties. Kaip Čekijos piliečiai, man atrodo, kad tai yra klaida. Čekija geografiškai ir politiškai ir ekonomiškai yra pačioje Europos širdyje, todėl e, jai gyvybiškai svarbu tiek saugumo, tiek politikos, tiek ekonomikos prasme prisidėti prie Europos integracijos, įskaitant ir e, fiskalinę bei monetarinę integraciją. Tai yra Čekijos socialdemokratų nuomonė ir tai yra iš tiesų didžiulės visuomenės daugumos nuomonė, e, visuomenės, kurie referendume pasisakė apie integraciją pasisakė už integraciją. Žinoma, tas fiskalinis sustarimas nėra universalus sprendimas, kaip ir kiti kolegos sakė, mes norime, kad didėtų žimtumas, investicijos, platesnę socialinę politiką, bet e, fiskalinė atsakomybė taip pat yra gyvybiškai svarbi. Ačiū toliau pusantros minutės, ponė Janako. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vadovų tarybos sprendimai parodo, kad e, yra einama tam tikrų keliu ir gana ryštingai, bet e, balsų girdime įvairių. Vien tik tai patogių sprendimų nebūna. Reikia imtis europietiškų sprendimų skirtų visoms valstybėms narėms. Ir struktūriniai sprendimai padės tikrai tokiams šalims kaip manoji Graikija ir padės skatinti augimą juose. Turime Europos um, fiskalinį paktą, Europos semestrą ir visą tai priemonės, kurios tikrai padės mums žengti į priekį. Visą tai labai svarbu, galvojant apie ES piliečių interesus. Ir negalime leisti kriziai dar labiau paštrėti. Turime visi veikti iš vien, siekti augimo, galvoti taip pat ir apie jaunuolius Europoje, suteikti jiems perspektyvą. Ir taip pat dar noriu priminti tai, kad Graikijos žmonės dabar turi labai smarkiai aukotis. Mm Bet Graikija tikrai nenori likti ES ar eurozonos užrybėje, nesvarbu, kas yra kalbama visur aplinkui. Ačiū poniai Janaku, ačiū už tai, kad baigėte kalbėti anksčiau, negu jums skirtas laikas baigėsi ir dabar ponė Gomeš. Biudžeto susitarimas, kuris buvo pasirašytas prieš keletą dienų, rodo, kad ekonomikos augimas ir užimtumo stiprinimas vis dar išlieka uh, ES lyderių prioritetais. E, mes suprantame, kad darbo vietų kūrimui, ypač jaunimo kūrimui, e, yra labai svarbios mažos ir rutinės įmonės. Tačiau, e, kaip buvo pasakyta tarybos vadovo, yra valstybių, kurios kenčia dėl nepakankamų kreditavimo galimybių. Jos gali gauti paskolas tik tai su nepaprastai didelėmis palūkonomis. O kaip yra su mokesčių vengimu? Pirmininkas Baroso pats pripažino, kad Europos ekonomika praranda maždaug trilijoną eurų dėl e, mokesčių vengimo. Šis fiskalinis susitarimas niekaip nepasisako apie kovą su mokesčių vengimu ar mokesčių dembingavimu valstybėse narėse. Net nekalbama apie mokestį finansinėms operacijoms, kuris būtų bent jau pradžia e, finansų operacijoms sukontroliuoti ES. Portugalijoje nedarbo lygis siekia beveik 35 procentus ir vyriausybė pripažįsta, kad nieko negali padaryti. E, ji e, tiesiog skatina jaunus bedarbius e, emigruoti. Gėda kalbėti apie tokią situaciją. Ačiū toliau pusantros minutės, ponė Vortman Kohl. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Atrodo, mes pasiekėme uh, kryškelę. Rinkos e, rimsta, pasitikėjimas eurozona pamažu atsigauna, kaip e, ką tik kalbėjo tarybos vadovas. Rodikliai rodo, kad mes tarsi grįžtame į augančios ekonomikos etapą. Jeigu mes sukursime investicijų klimatą pagrįstą pasitikėjimu, turėsime įgyvendinti daugiau pasikeitimų bendrovės e, turės e, labiau keistis. Tačiau dabar privatus asmenys nebenori taupyti, mes turime juos skatinti, nes e, taip skatinsime ekonomikos augimą. Turime sukurti žmonėms ne tik teisingą sistemą. Pirmininkas Rompojus kalbėjo apie naują ekonomikos augimo strategiją, bet nepamirškime, kad jau turime Europą 2020 strategiją. Bet svarbiausiagi yra įgyvendinimas, realizavimas. Nėra jokios prasmės tarybai kreiptis į parlamentą, parlamentui kreiptis į tarybą, tarybai kalbėti su komisija jeigu nieko nėra daroma. Galbūt galėčiau atkreipti jūsų dėmesį į puikų laišką, kurį nes prieš keltą dienų paskelbė 12 valstybių ir vyriausybių vadovai. Jame sakoma, ką turėtų daryti komisija. Dabar e, valstybių vadovams atėjo laikas patiems imtis pastangų, pavyzdžiui, mažinti mokesčius, kad būtų įgyvendinti Europa 2020 tikslai ir būtų patvirtas konkretus biudžetas. Mes turime ieškoti įvairiausių taupimo būdų vyriausybės e, išlaidų srityje, valstybės išlaidų srityje ir taip mes galėsime išbristi iš krizės. Ačiū toliau, ponas Koferatį, vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisijos pirmininko žodžiai ištarti šį rytą, e, taip pat e, tarybos pirmininko žodžiai kelia daugiau nerimo negu galutinis tarybos išvadų tekstas. E, jie pabrėžia tik vieną dalyką, vieną tikslą, tai yra finansinis stabilumas. Ir būtinus, būtini veiksmai, kad tai užtikrintų. Aš nesu tas, kuris norėtų menkinti tos politikos svarbą, tačiau be augimo milijonų žmonių sąlygos tik tai blogės Europoje. Ir tai pakirs e, socialinius pamatus. Tai iš tikrųjų kelia nerima be investicijų, be tendencijos apgražimo. Greitai susilauksime didžiulių socialinių problemų. Euro obligacijos, finansinių sandorių mokestis nėra tiesiog kažkokie tai dėmesio neverti dalykai. Tai yra vieninteliai dalykai, kurie gali pakeisti tendenciją ir pagerinti milijonų žmonių e, būklę. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponui Hakmarkui. Ačiū, ponė pirminkė. Jeigu Europos ekonomikos problema būtų per mažai viešųjų išlaidų ir per maži deficitai, problemų iš vis neturėtume noriu taip na, pakartoti, atsižvelgdamas į dabartinę diskusiją, nes atrodo, kad visas problemas galima išspręsti didinant viešasias išlaidas, didinant deficitus ir taip pasiekiant e, socialinę sanglaudą ir ekonominį augimą. Priešingai, nekontroliuojamos išlaidos, dideli deficitai pakerta socialinį saugumą ir trukdo augimui. Dėl to atsiranda didėjančių palūkanų normų tramdymas. Atrodo, kad vien tik tai viešų išlaidų didinimas yra sprendimas. Pažiūrėkime, kokios yra problemos. Kita vertus, mums reikia sukurti naujus būdus stimuliuoti ekonomiką. Ir aš manau, kad svarbu, e, kad komisija suprastų, jog kelias į socialinę sanglaudą, socialinį saugumą nėra lygiai gretus kelias ekonominiam augimui. Ekonominis augimas, naujos darbo vietos yra svarbiausi dalykai siekiant e, socialinės plėtros Europoje. Todėl noriu raginti, paraginti komisiją ir toliau vykdyti vidaus rinkos reformas, e, konkurencingumo reformas valstybės narėse ir kurti ES, kuri būtų didžiausia pasaulio rinka. Ačiū. Thank you very much. Als nächstes, uh, Ačiū. Toliau žodis suteikiamas poniai Plum. Vieną minutę. Președinte, am participat cu mult interes la această dezbatere. Ačiū pirmininkė. Aš šioje diskusijoje sėdžiu visą šį rytą ir klausiausi tarybos išvadų. Tačiau akivaizdu, kad mums reikia fiskalinio stabilumo ir ekonomikos augimo tuo pačiu metu. Kad pasiektume ekonomikos augimo, reikia konkretaus investicijų plano. Turime rasti išteklius, nurodyti, išskirti sektorius, kuriuose yra augimo ir užimtumo kūrimo potencialo. E, piliečiams, ypač jaunimui ir moteriams, reikia darbo vietų. Mes jas privalome kurti. Ir klausimas iškyla toks. Jeigu per taupimo direktyvą, apie kurią kalbėjo Baroso, mes galime pasiekti savo tikslų, tai kodėl ta direktyva dar blokuojama taryboje? Kodėl mes kalbame apie ekonomikos augimą, apie socialinės politikos keitimą, o tuo tarpu dokumentai dėl motinysės atostogų yra užstrigę taryboje? Aš tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį Rumunija ir Bulgarija taps Šengeno narėmis, noriu baigdama pasakyti. 30, Ačiū. Toliau panas Kelam pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandienos susitikimo prasmi, esmė yra ta, kad dabar atėjo laikas įgyvendinti. Laikas valstybėms narėms įgyvendinti taryboje prisijimtus įsipareigojimus. Kol kas didžiausia problema yra tarybų um, įgyvendinimas Kalbėdami apie fiskalinę discipliną, turime suprasti, kad reikia naujų investicijų, kad būtų sukurta veiksminga žiniomis pagrista ekonomika, sumažinta administracinė našta MVI ir e, paskatintas jaunimo užimtumas. Pagrindinis e, uždavinys E, ryštingai panaudoti pagrindinę priemonę, kuri yra pagrįsta Europos e, bendryje, tai yra vieninga rinka. Šiandien pirmininkas Baroso panaudojo naują politiškai korektišką terminą - vieningos rinkos gilinimas. Aš remiu Josefą Dolį, kuris šiandien paskatino pažymėti vieningosios rinkos 20-metį e, visapusiškai užbaigiant sukurti tą vieningą rinką, laikantis tvarkaraščio, kurį pasiūlė komisija. Dabar atėjo laikas išvengti dviejonių ir e, atsargumo, e, užbaigiant vieningos rinkos kūrimą. Atėjo laikas atsikratyti neoficialaus protekcionizmo, kuris e, vis dar pasitaikydavo mes turime suprasti, kaip tai trukdo ES išnaudoti savo ekonominio augimo ir pasitikėjimo potencialą. Is, uh, one... Ačiū toliau ponas Galtieri, pusantros minutės. Ačiū. Pasitenkinimas dėl to, kad išvengėme pavojų, yra suprantamas, tačiau neturėtume pamiršti klaidų ir dėlsimo pademonstruota per praėjusius keletą metų, bei sprendžiant e, lemiamą Italijos vyriausybės vaidmenį. Tačiau pavojai nedingo, nes infliacija, kurią sukėlė taupimas, yra tolygus devaluacijai ir tai nepriimtina nei socialiai, nei politiškai. Pamirškime karikatūras. Niekas nesiūlo leisti daugiau lėšų didinant deficitus. Reikia galvoti apie socialinę atsakomybę ir reikia pas, paskatinti investicijas ir paklausą. Taip pat galima e, spręsti ir makroninių disbalansų problemą daugiau investuojant Europos Sąjungos lygmenių ir galbūt sukurti bendrą skolos e, valdymo sistemą ir skolos e, fondą. Įmanoma pasiekti tokių, tokių tikslų, tačiau mums reikia pakeisti savo politiką ir pirmiausia po e, Prancūzijos rinkimų ir po Europos rinkimų 14 metais galbūt pasieksime tikros Europos e, ekonominės e, valdžios sistemos. Ačiū. Toliau ponas Karas, pusantros minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Tai buvo visai nedramatiškas, netgi stebėtinai ramus tarybos vadovų sustikimas, visai kitoks negu ankstesnieji. Galbūt tai pamokys mus apskritai nebenscenizuoti nieko ir išlikti ramesniems, blaivesniems, imtis veik, konkretesnių veiksmų, siekiant teigiamo balanso. Nebuvo taip pat ir jokių e, pokalbių už uždarų durų tarp Merkel ir Sarkozy. Tad buvo galima susitelkti ties e, visiems rūpinčiais klausimais. Todėl aš manau, reikėtų mažiau jau kritikuoti vieni kitus. Juk turime bendrosios rinkos aktą, įgyvendinkime jį pagaliau valstybėse narėse. Taip pat turime smulkio verslo aktą, įgyvendinkime ir jį. Turime Europą 2020 strategiją, įgyvendinkime ją. Turime taip pat ir um, priemonės mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Visą tai reikia įgyvendinti. Komisija siūlo priemonės Taigi valstybės narės priimkite tas priemonės, darykite ką nors, kad pagaliau um, nebebūtume visi priklausomi uh, nuo jūsų. ES institucijos turi galėti nepri, ne, nepriklausomai veikti. Nebetidėkime sprendimų. Numatykime papildomas lėšas gelbėjimo e, plane. Ir Kosovas nebeturėtų būti problema valstybės narės, kurios vis dar nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės, pagaliau turėtų tą padaryti. Nebekalbėkime tuščiai, imkime veiksmų. Ačiū kolegai Karas ir dabar procedūra prašau žodžio. Jau dabar galiu pasakyti, kad tikrai matyt nelaimėsiu šito grožio konkurso. Turime penkias minutės šiai procedūrai ir iš viso skirsiu, vadinasi, penkiems kalbėtojams e, progą pasisakyti, o kalbėtojų užsiregistravo kalbėti 15, taigi tik kas trečiam suteiksime žodį. Dabar, kad galėtumėte pasiruošti, pradės kalbėti ponė Masiev Kukovič, toliau ponas Tabadžiai, ponas Luhan, ponas Lopes Agijar ir paskutinis kalbės ponas Bronks. Pirmiausia, viena minutė poniai Maciejev. Die Ansch... Ah, bitte. Prašom. Leipa, e, gospod prie. Ačiū, ponia pirmininkė, e, už e, suteiktą galimybę kalbėti. Tarybos išvados yra skirtas taupimui ir vystimuisi. Tačiau turint galvoje, kad tiek daug nedarbo tarp jaunimo akivaizdu, kad reikia skatinti e, žmonės, jaunus žmonės mokytis, kad jie galėtų prisijimti ir riziką susijusią su verslininkystė. Idėja yra e, visoko pradžia, tačiau be įgyvendinimo, be drąsos įgyvendinti tokią idėją į nieko verta. Ir dėl to būtina daugiau pabrėžti E, verslumo kultūrą, mokymą ir švietimą jaunimo tarpą, kad jie išdrįstų imtis savo verslo ir prisimti atitinkamą riziką. Ačiū. Toliau vieną minutę ponui Tabadžiui. ez volt az első alkalom amikor az európai tanács nem tűzoltás. dėkoju pone pirmininke pirmą kartą per keletą mėnesių Europos vadovų taryba nebe, nebeprivalėjo gesinti gaisrų, bet nepaisant to vis dar esame krizėje ir tikrai be ekonominio augimo skatinio, skatinimo iš jos neišbrisime. Daug kalbame apie bendrosios rinkos gilinimą, apie euroobligacijas, bet e, šalia viso to būtų svarbu taip pat įgyvendinti ir vieningą augimo programą ES ir kurti darbo vietas. Taip pat esama ir struktūrinių problemų eurozonoje, nes pasirodė, jog euras kaip vieninga valiuta nepajėgus spręsti įvairių su konkurencingumu valstybių narių susijusių problemų. Matėme, kad Portugalijoje, Ispanijoje, um, Graikijoje susidurta su įvairiais baisumais ir tai nebūtinai susijęs su tuo, kad vyriausybė darė klaidų, tiesiog reikia reformuoti eurosistemą. Ačiū ir toliau ponas Luan, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Schengen consider că menținerea opoziției manifestată de Olanda în ceea ce privește aderarea. Kalbant apie Schengeno erdvę, paminėtasis Niderlandų prieštaravimas Rumunijos ir Bulgarijos įstojimui Schengeno erdvę prilyksta uh, E, piknaudžiavimui prieštarojančiam ilgalaikiams ES tikslams. Niderlandų pozicija uždelsė pozicijos dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimų ir Šengeno erdvės prieimimą. Dar kartą supratome, kad visos valstybės narės neša vienodą atsakomybę, tačiau ne visos valstybės narės gali pasinaudoti vienodomis prievaliomis e, kai kurių valstybių populistai, kai kurios politinės partijos E, savo elgesiu tik kelia grėsmę ES įvaizdžiui ir politikų pasitikėjimui, reputacijai. Rumunija tenkina visas sąlygas dėl prisijungimo prie Schengeno erdvės. Todėl aš norėčiau paraginti visas, valstyb, visas institucijas imtis reikalingų priemonių, kad Schengeno erdvė būtų išplėsta. Ačiū. Ačiū ir toliau vieną minutę ponui Lopes, sako Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau ne kartą kalbėjau per diskusijas dėl vadovų tarybos išvadų ir kalbėjau apie kai ką, kas nesusiję su e, valdysena, su kova su nestabilumu. Iš tikrųjų, reikia kalbėti apie pačius principus, esminius principus ES. Ir tą dar kartą noriu pabrėžti, galvodamas apie išvadas dėl Šengeno vieningos laisvės ir saugumo erdvės. Dar praėjusiais metais, birželio mėnesį, balsavome dėl Bulgarijos ir Rumunijos padėties ir dar tada sakėme, kad reikia tam tikras sąlygas išpildyti ir taryba sakė, kad tos šalys tas sąlygas atitinka, bet sprendimas vis tiek buvo dar kartą atidėtas ir dar kartą atidėtas. Dabar jis atidėtas iki 12 metų rugsėjo mėnesio. Parlamentas tikisi, kad pagaliau iš tiesų bus laikomas įsipareigojimų, kuriuos ES prisėmė šių dviejų valstybių narių atžvilgių. Ir toliau dėl stiprinimo. Tai, kas vyksta Prancūzijoje, galvojant apie rinkiminę kampaniją, tikrai nekelia pasitikėjimo mumis e, Europos idėja apskritai. Tai yra visiškai priešingi dalykai, negu kad kurių turėtumėm siekti. Ačiū ir toliau ponas Bronks vieną minutę. Uh, Susitarimas dėl fiskalinės drausmės nėra susijęs su pasirašysių šalių gerove, bet susijęs su euro ir jo projekto gerove. Ši sutartis yra tarsi tramdomieji marškiniai, kurie atima eurozonos valstybių narių suverenumą. Kalbama apie valstybių skolą, bet yra nustatomas nelankstus diktatas, o ne praktiniai sprendimai. E, matome, kad pietų valstybės yra verčiamos badauti dėl ekonominės drausmės, mažinamos įplaukos, didinamas nedarbas, o biudžeto disbalansas tik didėja. E, valiutai nuvertėjus e, nedarbas yra vienintelis eksportuojamas dalykas. Leiskime pietų valstybėms išeiti iš eurozonos, grįžti prie savo valiutos ir atkurti savo vertę. Tos valstybės turi atgaivinti savo ekonomiką vyriausybės tiesioginėmis investicijomis, o ne skolinimasi. Eurozonoje tai yra neįmanoma. Ačiū. Dėkoju ir dabar komisijos vardu kalbės ponas Šepčiovič, prašom. Much, Ačiū, ponia pirmininkė. Žinau, kad daugelis, į daugelį klausimų jau buvo atsakyta pirmininko, todėl aš norėčiau pakalbėti apie dalykus, kuriuos parlamento nariai minėjo daugiausiai, ypač darbo vietas, augimą ir iš kur gauti investicijų, kad būtų galima paremti politiką šiuose srityse. Pirmiausia, noriu patikinti parlamento narius, kad nedarbas, ypač jaunimo nedarbas, yra, yra vienas iš svarbiausių penkių prioritetų, ties kuriais mes norime, kad ES dirbtų visus šios metus. Tai yra viena ir iš metinio augimo apžvalgos ir semestro išvadų ir mes tikimės, kad nacionalinėse reformų programuose visose valstybės narėse šis prioritetas bus labai aukštai, nes mes suprantame, kaip skausminga ši, ši problema yra mūsų piliečiams ir ekonomikai. Komisija toliau pateiks užimtumo politikos paketą jau balandžio mėnesį ir stengsime padėti ES valstybės narėms e, palengvinti darbo rinkų e, veikimą ir skurti geresnės sąlygas darbo vietų kūrimui. Norime daugiau dėmesio skirti galimybėms visose ekonomikose, tačiau mes taip pat norime ir daugiau dėmesio skirti konkrečioms stritims ar sektoriams, kur matome didžiulį, e, didelį potencialą naujoms darbo vietoms, pavyzdžiui, sveikatos apsauga, informacijos, komunikacijų, technologijos ir visas šis sektorius. Taip pat bandysime spręsti problemas ir panaikinti kliūtis, kurios kliūdo laisvam darbo jėgos judėjimui Europos Sąjungoje. Ir ypač norėtume padėti jaunimui, kurie susiduria su beprecedenčių spaudimu darbo rinkoje. Mes e, įstikime, kad negalima leisti, kad 7,5 e, milijono jaunų žmonių nei mokosi, nei dirba. Todėl mes e, komisijos darbo grupės pasiuntėme valstybės narės, kurios grįžo su konkrečiamis idėjomis ir jos bus kartu įgyveninamos su valstybėmis narėmis bei socialiniais partneriais. Žinome, mes esame už tai, kad būtų garantuotos darbo vietos jaunimui. Mes norime, kad visi e, jaunuoliai baigę studijas galėtų gauti darbą ar turėtų galimybę mokytis toliau, o jeigu nėra darbo, tai keisti savo kvalifikaciją, <clears throat> kad galėtume padidinti jaunimo e, galimybės ES. Ta linkme mes taip pat e, gerinsime priemonės, kurios padėtų jaunimui ieškoti darbo. Mes numatome įvesti naują sistemą, kuri padėtų jaunimui ieškoti galimybių darbo rinkoje. Na ir po to klausimai yra apie tai, iš kur gauti investicijas, iš kur gauti pinigų, investuoti į ekonomiką, ypač e, taupimo laikais, biudžeto konsolidacijos laikais, kas yra e, prioritetai, nes mes nenorime susidurti su tais dramatiškais įvykiais kaip per pastarosius kelias metus. Na, jeigu kalbėsime apie naujų darbo vietų kūrimą, mes manome, kad galime pasiekti daug geresnių rezultatų su esamais ES fondų pinigais. Iki šiol 22 milijardų eurų e, turėjome Europos socialinėje fonde ir 62 milijardus struktūriniuose fonduose, kurie vis dar neišleisti. Mes norime padėti valstybėms narėms nustatyti prioritetus, keisti programas e, aktyviai socialiniai ir darbo rinkos politikai, kad padėtume kurti darbo vietas tiek jaunimui, tiek kiekvienam kitam europiečiui. Paminėtos kelios idėjos, kur galima uh, generuoti daugiau pajamų, daugiau investicijų. Manau, kad mes visiškai dėl to sutarėme, nes komisija pasisako už finansinių sandorių mokestį. Tai buvo mūsų pasiūlymas. Mes daug dirbame su valstybės narėmis, kad jas įtikintume, jog to mokesčio reikia, tačiau reikia vienbalsiškumo šio klausimu. Einame pirmin dirbdami ir ties projekto obligacijomis, nes mūsų modeliai rodo labai gerus rezultatus. Galima panaudoti 230 milijonų iš ES lėšų ir dar generuoti 700 milijonų eurų ir taip E, rinkoje būtų galima sukaupti milijardus, jos skirti infrastruktūrai, e, komunikacijų, technologijų projektams ir tai padidintų ir ES konkurencingumą. Žinote, kad mes e, pritarėme nuo savų išteklių klausimo sprendimui ir mes visada sakome, kad per kiekvieną darybinį sustikimą su valstybėmis narėmis tai kartojame E, jūs gaunate tą informaciją iš jūsų darybininkų ir žinote, kad diskusija yra sudėtinga, tačiau mes esame įsitikinę, kad jeigu norime turėti skaidresnį biudžetą ir mažiau dramatiškumo derantis dėl daugmetės finansinės programos, reikia solidaus nuo savų išteklių pagrindo ES biudžetui. Paskaičiau dar vieną dalyką. Jeigu pažvelgsime į investicijų politiką, geriausia investicijų priemonė yra ES biudžetas. Kur pasaulyje uh, Jūs matėte biudžetą, kur 24 procentai skiriami grįžta valstybės narėms su pridėtinės vertės pasiūlymais. Remet programas ir politiką, kurie didina konkurencingumą ir sanglaudą. Būtent taip turime vertinti ES biudžetą ir to man kartais trūksta diskusijose dėl ES biudžeto ir daugiametės finansinės programos. Labai ačiū Jums už pritarimą bendrosios rinkos aktui ir Jūsų pasirengimui greičiau svarstyti kai kurios mūsų pasiūlymus, nes mes manome, kad e, išlaisvindami ES potencialą mes galime skurti daug e, darbo vietų ir užtikrinti augimą. Paskutiniai žodžiai dėl Rumunijos, Bulgarijos ir Šengeno. Puikiai žinote komisijos poziciją, ji yra aiški, mes esame įsitikinę, kad Bulgarija ir Rumunija įvykdė visas sąlygas, kad galėtų prisijungti prie Šengeno ir manome, kad abi šalis jau turėjo būti iki šiol E, priimtos į Šengeno zoną. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū gerbiamam komisijos nariui už pasisakymą. Dabar baigiame diskusijas šiuo darbo tvarkės klausimu. Dėl visa ko, prieš skelbdamas aptarimui kitą darbo tvarkės punktą priminti,